Sì. Cari colleghi, diamo inizio ai nostri lavori. Mėly kolegos, tęsime darbą. Jau šiek tiek vėluojame, bet salė dar nepilna. Vis dėlto negalime laukti daugiau, dabar jau pradėsime darbą. Pradėsime nuo rezoliucijos dėl Kozovo integracijos Europoje svarstymo, tai pirmasis popietinės darbo atvarkės punkto. Už šį klausimą atsako kolegė Lunačiek. Tačiau prieš suteikdamas jai žodį norėčiau informuoti jūs štai dėl ko. Rytoj vyksta neįlinis AFET komiteto, užsienio reikalų komiteto posėdis. Į jį atvyks Kozovo premjeras bei vietos reikalų ministras Slovanas Petrovičius ir iš šių asmenų lūpų mes išgirsime visą naujausią informaciją. O dabar suteiksiu žodį poniai Lunaček. Ačiū labai, dėkoju kolegoms, kad atvyko šiandien aptarti pirmąjį projektą apie Kosovo situaciją, pažangos ataskaitą. Aptarėme dabar visas e, narystės siekiančias valstybės, paskelbus komisijai pažangos ataskaitas. Ir aš pristatysiu, mano manimu, pačius svarbiausius man rūpimus klausimus ir po to apie tai padiskutuosime. Žinant, kad klausimas yra kontroversiškas tam tikrais aspektais, bet tikiuosi, kad didelė komitetų dauguma pritars, pritars patiems svarbiausiams aspektams. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad šiame pranešime galėjau dar kartą patvirtinti Kosovo europinės ir ES perspektyvas aiškiai parodant, kad plėtros procesas turi tęstis. Ir Europos taikos procesas nebus užbaigtas, jeigu kol visos vakarų Bal Bal Balkanų valstybės tikėtina gan greitai taps ES dalimi, nepaisant visų problemų ir krizių, su kuriomis susidurė ES pastaruoju metu. Labai svarbu tą perspektyvą dar kartą įtvirtinti, tą aš ir darau šiame pranešime apie Kosovą. Kaip, dar, kaip ir ankstesnėme pranešime, sveikinu likusias, raginu likusias ES valstybės narės, penkias valstybės narės pripažinti Kosovą, tas, kurios dar nėra to padariusios, tikiuosi, kad taip ir įvyks. Žinau, kad nėra vienbalsiai sutariama šiame parlamente šio klausimu, bet vis tiek manau, kad didelė dauguma tam pritarė. Taip pat Norėčiau pasakyti, kad ir Europos parlamentas anksčiau yra pareiškęs ir ypatingai pastaraisiais mėnesiais, metais yra akcentuojamas tarptautinis dėmesys, sustiprintas tarptautinis dėmesys, ypatingai serbų politikų, reikalaujant Kosovo padalymo. Aš atmetu tai, tą padaręs yra visas Europos parlamentas ankstesnėse rezoliucijose dėl Kosovo galimo padalymo. Vakarų Balkanų darbo grupėje neseniai susitikome su Kosovo parlamento nariais ir mane informavo, kad yra tų narių ir čia salėje, tai aš norėčiau juos pasveikinti. Aiškiai teigiu, kad vizų dialogas yra labai svarbus Kosovo piliečiams, nesvarbu, kokia etniniai grupė jie priklausytų - albanai, serbai, čigonai ir romai, aška, aškabiai. Taigi aš tikiuosi, kad formuluotis komisaro Fiulė ataskaitoje, kuris sako, kad rekomenduoja pradėti dialogą, tikimasi, kad šiais metais tai ir įvyks ir komisija uždegs žalę šviesą vizų dialogai, dialogui ir bus pradėtas įgyvendinti veiksmų planas, kuo galima greičiau, kad Kosovas galėtų panaikinti vizą savo piliečiams, kuo galima greičiau. Pranešime apgailestauju, kad egzistuoja tam tikrų, vyko tam tikrų nesklandumų rinkimų metu. Užtruko ilgai, kol buvo išrinktas parlamentas, prezidentas, suformuota vyriausybė. Taip pat akcentuoju, kad reikia greitai nubausti nusižengėlius tie, kurie sukčiavo rinkimų metu ir kažkaip užbaigti tą nebaudžiamumo atmosferą, kuri vyravo Kosove kurį laiką. Tai padėtų įkvėpti pasitikėjimą rinkėjams Kosove. Dabar perėsiu prie to klausimo, kuris yra ypatingai reikšmingas tarptautinėje žiniasklaidoje dažnai nušviečiamas dialogas tarp Serbijos ir Kosovo. Džiaugiamės, kad tas dialogas šiandien vėl buvo pradėtas. Ponas Kuperis pateikė pranešimą spauda, spaudai, kur teigiama, kad pozityviai buvo vėl pradėtas dialogas ir aš manau, kad tai yra labai svarbi bendradarbiavimo sritis būsimo bendradarbiavimo tarp Serbijos ir Kosovo. Ir aš tikiuosi, kad dialogas duos gerų rezultatų ir tie susitarimai, kurie jau yra pasirašyti, bus įgyvendinti Serbijos vyriausybės ypatingai, kuo galima greičiau. Ir aš taip pat išsakau viltį, kad tie susitarimai leis galiausiai užmėgsti sutartinius santykius tarp Kosovo ir ES. Tai yra labai svarbu, kalbant apie Kosovo europinės integracijas. Dabar nestabili padėtis šiaurėje, aišku, yra labai aktualu, aktualus klausimas ES ir visai valstybei. Aš vėlgi raginu Serbijos vyriausybę paleisti paralelinės struktūras ir pradėti procesus šiaurėje tie serbai, kurie gyvena šiaurėje ir kurie nori gyventi Kosove, turi turėti tinkamą autonomiją. Taip pat kalbu ir apie pozityvius poslinkius į pietus nuo upės Iba. E, situacija pagerėjo lyginant su tuo, kas buvo prieš keletą metų, buvo išrinktos savivaldybės, yra merų serbų, taip pat vyksta ir ekonominiai procesai ir matome pažangos tose vietos bendruomenėse. Tai yra labai naudinga ir sveika puoselėjant daugia etninę kultūrą Serbijoje ir Kosove. Dabar teisinės valstybės principai. EULEX yra stambiausia pilietinė misija, civilinė misija vykdoma už ES ribų. Tai davė pažangos regionui, kovojant su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, karo nusikaltimai, taip pat buvęs transporto ministras ponas Lymai yra dabar teisiamas. Tikiuosi, kad daugiau bus pažangos pasiekta kovojant su korupcija organizuotų nusikalstamumu. Vėlgi Kosovo vyriausybė reikia dirbti daugiau. Ir aš taip pat prašau ES valstybių narių ir narių dalyvaujančių JULEX misijoje atviriau vertinti situaciją ir skolinti e, komandiruoti teisėjus, prokurorus šiai misijai, taip pat įgyvendinti liudininkų apsaugos programą Kosove ir pervežti liudytojus į kitas valstybės. Taigi ES valstybės narės čia turėtų daugiau padirbėti, kad ta misija būtų sėkmingesnė. Uh, kreipiausi į Kosovo parlamento narius, kurie čia dalyvauja šiandien, šiandienos posėdėje. Asamblėje suvaidina labai svarbų vaidmenį, prižiūrint, kaip vyriausybė, vyriausybė dirba biudžeto formavimo klausimų, taip pat rinkimų klausimų. Ir aš raginu Kosovo asamblėje įgyvendinti rinkiminės konstitucinės reformas, kuo galima greičiau iki kitų rinkimų ir netidėlioti šio proceso. Korupcija, kaip jau sakiau, vis dar kelia nerimo Kosovo piliečiams. Vyriausybė turi dirbti aktyviau ir teisės saugos institucijos turi kažkaip e, tenkinti piliečių lūkesčius, nes reikia atsikratyti korupcijos ir piliečiai turi vėl pasitikėti teisinės valstybės principais. Teismų sistemoje irgi reforma pasistumėjo į priekį. Tačiau teisėjų nepriklausomumas nuo politinio kišimosi čia dar reiktų daugiau nuveikti. Valstybės tarnyboje aš akcentuoju, kad labai svarbu, svarbi profesionali, atskaitinga, lengvai prieinama e, valstybės tarnyba. Tai yra svarbu puoselėjant piliečių pasitikėjimą savo valstybę. Žiniasklaidos nepriklausomybė irgi yra svarbus aspektas ne tik Kosove ir Balkanų regione, bet ir visose ES valstybėse narėse. Svarbu, kad žiniasklaida būtų stipri, nepriklausoma, kad nebūtų kišamasi į žiniasklaidos laisvę. Diskriminacija etninės kilmės, lyties, seksualinės orientacijos, negalios pagrindu vis dar kelia problemų šioje šalyje. Teisinis pagrindas yra neblogas, įstatymai, yra ne, įstatymai dėja nėra tinkamai gyvendinami. Taip pat akcentuoju, kad e, reikia paremti ir ombudsmeno darbą. Kultūrinis religinis paveldas. Čia irgi pasiekta pažangos, bet reikalingi nauji įstatymai dėl prizinės istorinio centro čia trūksta dar tam tikrų teisinių aspektų. Parama pilietiniai visuomeniai, ekonomikos padėtis irgi neramina, bei aplinkosaugos situacija tiek. Žinau apie Kosovo dvi anglimi baromas jėgainis. Uh, Jos e, tikrai kenkia žmonėms netoli gyvenantiems, ypatingai Prištinoje, kur oras prisotinamas ypatingai žiemos metu toksinėmis e, medžiagomis, išmetalais iš tų jėgainių, taigi reikia daugiau investuoti į atsinaujančius energijos šaltinius, efektyvų energijos vartojimą ir daugiau patirinėti galimybės, alternatyvas trečios jėgainės statymui. Ir taip pat Kosovo A jėgainę uždaryti kuo galima greičiau. Tai yra pagrindiniai klausimai, kuriuos norėjau aptarti. Tikiuosi, kad e, su kolegomis padiskutuosime. Na ir žinau, kad e, yra dar skirtumų nuomonių skirtumų dėl statuso ir panašiai, bet vis tiek reikia išsaugoti tą didelę daugumą balsų tam, kad Europo, Kosovas turėtų ateitį Europos Sąjungoje. Na ir Europos parlamentas labiausiai rėmė Kosovo Europinės integracijos procesus ir aš esu įsitikinusi, kad diskusijos bus tikrai geros, gal kontroversiškos, bet tikiuosi, kad galiausiai kovo mėnesį priimsime gerą pranešimą. Taigi, mėly, išklausysiu kolegų komentarų. Ačiū. Grazie, onorevole Lunacek. E, poco fa lei. Dėkoju, ponia Lunacek. Atkreipėte dėmesį į tai, kad e, atvyko Kosovo tarp parlamentinės delegacijos nariai. Kai pradėjote kalbėti, jų dar nebuvo, tačiau dabar jie jau yra mūsų salėje. Sveikiname jūs atvykusius į posėdį. Pirmiausia, kalbės ponas Kukan. Jis yra Kosovo delegacijos vadovas ir prašyčiau visus laikytis trijų minučių kalbėjimo laiko. Nenoriu būti labai griežtas, tačiau bendra, bendrai orientuokitės į tris minutės. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponios Lunačiak pranešimą. Tai yra puikus e, darbas parlamentui, puikus pagrindas parlamentui. Ir tikrai sąžiningai, nuoširdžiai taip man nes pranešime yra minimi pa, visi patys aktualiausi klausimai ir aš tikiuosi, kad e, pranešimas padės Kosovui judėti į priekį, vykdant reformus ir reformas įgyvendant integracijos darbo tvarkę. Nes aš manau, kad tie, kurie nepripažino Kosovo nepriklausomybės kol kas, vis tiek visi man matome Kosovo ateitį Europos Sąjungoje, Europoje. Europoje ir aš pritariu komisijos vertinimui, kuris atsiskleidžia pažangos ataskaitoje, būtent, kad Kosovas padarė daug pažangos įvairiose politikos srityse. Ypatingai koordinuojant Europinę darbo tvarkę. Čia tikrai matome daug pažangos ir tokios svarbios reformos kaip teismų reforma ir toliau yra įgyvendinamos. Taip pat dialogas su Belgradu irgi juda į priekį Tikiuosi, kad tai duos apčiuopiamų rezultatų tiek Serbijai, tiek Kosovui. Na, gal aš perdėm optimistiškai kalbu, žinodamas, kad sunkumų yra nemažai, bet optimizmas yra gerai. Taip pat turime nepamiršti, kad visas procesas buvo pradėtas tam, kad paprastų žmonių gyvenimas Kosove ir Serbijoje palengvėtų. Nors įvairūs poslinkiai per pastarąjį pusmetį parodė, kad kartais atsitinka priešingai. Dėl to turėtumėme aktyviai remti abi puses, joms bandant spręsti tuos klausimus, kurie yra dialogo temos. Taip pat svarbu pažymėti ir problematiškas sritis. Kosovas privalo pagerinti valstybės administravimą, teisės saugą, teismus, kurie turi imtis daugiau veiksmų, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, nes tai dar yra perdėm plačiai paplytę Kosove, nors aišku, ne vien tik Kosove. Situacija šiaurėje vis dar yra labai įtempta. Manau, kad negalime įvairioms grupėms palikti nuspręsti, kaip turėtų plėtoti šios Kosovo dalys. žmonės turi turėti teisę taikiai demonst taikioms demonstracijoms ir taip pat misijos turi lengvai e, gauti prieigą prie to regiono. Ir Juleks, ir kitos misijos. Ir ponė Lūnė čia kalbėjo apie tai, kad reikia paramo šiai misijai, atsižvelgiant į pastaruosius poslinkius ir tai, kiek reikšminga yra ši misija. Galbūt būtų neblogai surenkti susitikimą su Juleks atstovais ir gauti šviežiausios informacijos apie tai, kas vyksta. Dėl vizų liberalizavimo džiaugiuosi, kad komisija pasiūlė pradėti vizų, vizų dialogą su Kosovu. Labai svarbu neignoruoti Kosovo, neizoliuoti jo žmonių nuo Europos. Kosovo valdžios institucijos turi parodyti aiškę pažangą ir norą ryštą įgyvendinti tas sąlygas, kurios siejamos su vizų panaikinimu. Aš manau, kad pranešimo projektas yra geras ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo dėl šio pranešimo. Pranešėja buvo labai geranoriška, mes labai džiaugiamės ir elgsimės atitinkamai. Honorevole Kukan, uh, eh, honorevole Panseri, relatore Ombra per il gruppo socialista. Dabar kolega Pansieri, trys minutės. Sì, anche perché <clears throat> siamo per così dire. Dėkoju. Tai tik pirmoji diskusija šią temą ir šią bus galima toliau dar pasisakyti ir kada nors vėliau. Aš norėčiau paremti kai kuriuos pranešimo pasiūlymus. Čia kalbama apie Europos integracijos perspektyvą Kosovai ir man atrodo, kad tokia perspektyva yra labai svarbi. Ir Manau, kad reikėtų laikytis to paties plano kaip ir Serbijos atžvilgių. Ir judėti vienu metu dviem kryptimis. Darbų dar yra daug, kuriuos reikia nuveikti, tą jau sakė pranešėja ir prieš mane kalbėjęs kolega. Teisinės valstybės principai dar nėra pilnai įgyvendinti, bet to ir ekonominis Kosovo augimas yra labai abejotinas, nėra tam sukurtos tinkamos sąlygos, kyla abejonių ir dėl tarptautinio valiutos fondo veiksmų, nes nuo 2010 metų e, tarptautinis valiutos fondas remia Kosovą, bet nėra visiškai aišku, kur patenka tie pinigai. Vyriausybei taip pat tenka mm, prisimti ne vieną priekaištą dėl jos politikos, sakykime, kai dėl E, veteranų ir elgesio su jais. Yra ir daugiau sudėtingų klausimų. Na, pavyzdžiui, EULEX misijos prasmė man nėra tokia aiški, kaip, pavyzdžiui, poniai Lunačiak. Ypač, kai aš atsižvelgiu į finansavimą numatytą iki 2012 metų birželio mėnesio. Man atrodo, kad EULEX misijos veikla nėra tenkinanti mūsų poreikius, reikia ištirti priežastis, kodėl ji tokia nėra, kodėl atsitiko taip, kaip atsitiko, kodėl ji nėra nepriklausoma, ta misija. Ir reikia ištirti, kodėl Euleks galėjusi tapti nepriklausoma misija tokia netapo ir kodėl nenuveikė to, ką turėjo nuveikti. Taigi, reikia ir toliau stebėti šios procesus. O jeigu jau plėsime EULEX veiklą, tai reikia pirmiausia reformuoti ją. Ir čia reikės tikrai papildomų pastangų. Noriu tą ypatingai pabrėžti ir noriu pasakyti, kad šiame pranešime būtinai reikia nurodyti į tai, kad yra ne vienas klausimas, kuriuo reikėtų pakoreguoti kurį reikėtų pagoreguoti, ypač kai kalbam apie EULEX tam, kad jo veikla atitiktų mūsų reikalavimus ir mūsų įsivaizdavimą. Tai yra labai svarbu šios šalies ateičiai. Manau, kad įsikišti reikia būtent dabar. Na, kol kas tik tiek, tačiau vėlesnėje diskusijoje tikrai dar ketinu šį bei tą pasakyti. Pirmininkas, dėkoju, ponė Panseri, jūs išlaikėte trijų minučių limitą, ačiū Jums už tai. O toliau ponas Laki. So. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat netaip entuziastingai žiūriu į bendrą pranešimo toną, nes čia trūksta kritikos dėl Kosove esančios dabartinės padėties. Na ir tai neprisidės prie Kosovo institucijų reformos. Aš manau, kad pranešime turėtų spindėti reali Kosovo patys, kuri tikrai nėra tapyta tokiam rožiniam spalvom, kaip čia atrodo. E, Kosovo nepriklausomybė dar tebėra su tam tikru klaustuku. Penkios valstybės, kurios neratifikavo, nepripažino e, Kosovo nepriklausomybės, turi tam svarių priežasčių. Aš taip pat e, žinau, kad ne viena tarptautinė institucija vertino Kosovo institucijų pažangą teisinės valstybės kūrimo pažangą, integraciją, pristaikymą prie Europos standartų, daugiausiai vertinimai yra neįgiami ir aš negaliu tam nepritarti. Aš tikrai nemačiau jokių rimtų pastangų. Ir jeigu mes norime kalbėti apie faktus, o ne tiesiog e, e, švaistytis įprastinių žargonų, įprastiniam frazėm, e, kai es kalba apie Kosovo ateitį. Vienas iš aspektų būtų e, EULEX. E, e, bet mes maždaug prieš mėnesį EULEX atstovai lankėsi pas mus ir vėlgi jų vertinimas daugiausiai buvo nepatenkinamas. Oleksija, sakant, yra labai keista institucija, jie turėtų šiaip jau konsultuoti Kosovo, institu... Kosovo vyriausybę. Ir tiesąkant, turėtų pakeisti e, Kosovo teisėsaugos institucijas, kovojant su organizuotų nusikalstamu. E, Europos mokesčių mokėtojams jie kainuoja kasmet daugiau negu 100 milijonų eurų ir tai yra iš tikrųjų e, neįtikėtini skaičiai, kai kalbame apie instituciją, kurioje dirba mažiau negu tūkstantis žmonių. Jų vidutinė kaštai yra penkis kart desni negu vidutinės policijos įstaigos kaštai, bet kuri ES valstybė. Ir um, aš skaičiau jų ataskaitą, aš taip pat uh, dalyvau apklausoj dėl jų pranešimo ir ten nieko nemanau suprasti. Ten nieko nėra pasakyta normalaus apie jų pasiekimą savo veiklos ir tie, kaip yra panaudojami europiniai pinigai, kaip yra, ką daro tie tūkstančiai darbuotojų. E, aš per jų apsilankymą uždaviau klausimų ir jų atsakymai vėlgi daugiausiai buvo nepatenkinami. Taigi mano nuomonė, mes turėtumėm daug kritiškiau, pavyzdžiui, šioje ataskaitoje kalbėti apie Eulekso veiklą. Ir jeigu mes imsimės toliau finansuoti šią instituciją, turėtumėm e, iš esmės pakeisti jūsų organizacinę struktūrą, pareikalauti, kad darbas būtų veiksmingesnis ir kad jie pirmiausiai patikimai atliktų savo darbą. Ačiū. Grazie, onorevole Arlacchi. Eh, onorevole... Ačiū. Toliau. Maždaug. E, tris minutės. Ačiū, pirmininkė. Nuo tada, kai sėdžiu šioje salėje, užsirašiau keletą frazių, kurios naudojamos, e, kalbant apie Kosovą. Diskriminacija, toliau teisminės institucijos, e, neįgiamas įvertinimas dėl teisinės valstybės kūrimo, korupcija, e, laisvos spaudos nebuvimas, paplitęs organizuotas nusikalstamumas, pinigų plovimas. Kol kas e, kolegos taip apibūdina situaciją, Kosove. Jie galbūt pridūrė ir galbūt tai yra paminėta taip pat pranešime, kad, e, pavyzdžiui, bedarbystės lygis Kosove siekia 45 procentų ir tai yra tik tai oficialų skaičiai, neoficialiai matyt, nedarbas yra dar didesnis. Kągi mes kalbam apie visiškai ne, neveiksnę visuomenę, nefunkcionuojančią ne, ne visuomenę. Ir Aš manau, kad e, tik tai nesveikų ambicijų apimta Europos Sąjunga galėtų dabar rimtų veidų svarstyti galimybę primti šią šalį į savo sudėtį. E, mano partija iš tikrųjų pasakytų prieš tokį priimimą, kadangi šios nefunkcionuojančios visuomenės kaštus tektų padengti ES mokesčių mokėtojams. Aš pateikiau komisijai nemažai klausimų, maždaug prieš porą savaičių. Uh, ir dabar laukiu, kągi komisija man atsakys. E, aš norėčiau išgirsti komisijos e, įvertinimus, kiek Kosovas galėtų mums kainuoti. Jeigu kalbėsime apie e, Serbiją, kuri net nėra valstybė kandidatė, bet jau dabar per metus, penkias metus gavo virš 3,5 milijardo eurų pagalbos. E, aš manau, kad iš tikrųjų būtų visiškai neprimna kalbėti apie Kosovą, galvoti apie kažkokias tai milžiniškas išlaidas, su to, kai mano rinkėjai vos sugeba sumokėti savo mokesčius. E, taip pat mane labai neramina, kad e, vėlgi nuskambėjo visai rimtas pasiūlymas, nežinau, kas jį pateikė, jog reikėtų liberalizuoti vizų režimą arba apskritai panaikinti visas tarp ES valstybių ir Kosovo. Kaip apskritai galima rimtai teikti tokį pasiūlymą, žinant, kokio laipsnio organizuotas nusikalstamumas ten vyrauja. Dar vienas pastebėjimas. Kai kurios partijos, kai kurios partijos Britanijoje teigia, jog jie pasako už sumažintą ES biudžetą. Taigi aš norėčiau pastebėti vieną paprastą dalyką, kadangi yra tam tikrų e, šių patų stovų. E, E, iš tikrųjų neįmanoma kalbėti apie mažesnį ES biudžetą ir kalbėti apie e, galima tolesnę plėtrą priimant Kosovą ar kitas panašias valstybės. Ačiū uždėmesi. Uh, ačiū. Taip pat ir ačiū už tai, kad laikėtės nustatyto kalbėjimo laiko. Dabar ponas Vaigelis. Ačiū pirmininkė. Situacija Kozove tikrai nėra labai puikiai. Ten kyla daug problemų ir tai yra akivaizdu kiekvienam. Antra vertus, Kosovas tikrai neturėtų, neturėtų būti adresuoja, kreipiamas į Kosovą tokiais žodžiais, kokiais ką tik girdėjome. Tai jauna valstybė, jauna nacija Ir manau, kad daug Kosovo problemų kyla iš to, kad septynios ES valstybės, penkios, atsiprašau, ES valstybės dar nepripažino Kosovo valstybės. Nėra lengva sukurti naują valstybę, suformuoti užsienio politiką, santykius su kitomis valstybėmis, vidaus institucijas. Ir mm, nemanau, kad mums greitai pavyks pasiekti vieningos pozicijos visais svarbiais klausimais, bet vis dėlto iš to, ką išgirdome, galime padaryti išvadų apie tai, kodėl nuolat kyla incidentų pasienyje, kodėl kyla pas problemų su kaiminėmis. Aš manau, kad Europai ir visam tam regionui, jos stabilumui yra labai svarbu palaikyti, vieningai palaikyti tos valstybės e, funkcionavimą. Geriau jau mm, mokėti dabar už Kozovo integraciją, negu kada nors mokėti už būsimus konfliktus tame regione. Aš noriu pagirti šį pranešimą, jis yra parengtas gerai, jis. E, stengiasi atsižvelgti į situaciją objektyviai. Noriu paprašyti Kosovo vyriausybės mm, būti atviresniems serbų atžvilgių ir leisti jiems grįžti į Kosovą. Taip pat reikėtų labiau skirti daugiau dėmesio serbų istoriniams bei religiniams paminklams bei jų išsaugojimui Kosove. Ačiū. Dėkojame ponui Vaigel. Dabar ponas Canok, trys minutės. Uh, much, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš perskaičiau susidomėjimo pranešimą ir anksčiau su ponė Lūnė šiek turėjau nesutarimų, tačiau svarbu naudoti ramų žodyną aptariant Kosovą. Kosovas, bijau, vis tiek yra dar problema tartautiniai bendruomeniai, ne tik Europos Sąjungai Ne vien dėl to, kad penkios ES valstybės narės nepripažino šios šalies, bet Europos, pasaulis dar nėra ES ir pusė Junktinių tautų generalinės asamblėjos narių ir dvi nuolatinės tarybos, saugumo tarybos narės, Rusija ir Kinija, nepripažino šios šalies. Taigi situacija e, yra nelengva, šiek tiek e, į Taivanio padėtį panaši situacija, kuri tikrai nėra tvari per ilgesnį perspektyvą. Kosovui reikia tarptautinių organizacijų, EBPO e ir kitų Juleks šimtus milijonų dolerių kasmet kainuoja tokia nedėliai valstybei, esančiai žemynė, iš tiesų yra daug ir teisinis statusas dar nėra aiškus, trūksta tiesioginių užsienio investicijų, uh, o gamtiniai ištekliai yra labai negausūs, taigi problemų yra rimtų, švelniai tariant. Deja, Kosovas e, tampa monokultūra. Pradžioje tai buvo viena iš priežasčių faktiškai, kodėl e, rėmėme Kosovo susikūrimą, būtent kad e, NATO vedamo karo esmė buvo uh, užtikrinti daugia kultūrinę visuomenę ir aš e, lankiausi pietuose enkla, enklavose. Ir ten tikrai kyla klausimų, kokia tų enklavų ateitis. Daug žmonių per upę vyksta į Metrovicą. 99 procentai jų yra serbai į pietus nuo upės yra jau de facto įvykęs padalymas. Na ir aš kalbu asmeniškai, ne savo partijos ir ne Britų vyriausybės vardu. Uh, nors esu koordinatorius, bet, na, aš visuomet maniau, kad vyks dialogas, e, vadovaujant Kathy Ashton ir e, ponui Cooperiui. Ir galiausiai tikiuosi, kad kuo galima greičiau bus pasiūlytas taika už žemę sprendimas, taikus sprendimas. Ir kai Serbija pajaus, kad rezultatas yra tinkamas ir problemos yra išspręstos, oficialiai galbūt suteiks suverenumą žemė į šiaurę nuo Eba upės, mainais už enklavus pietuose ir netgi galbūt pasiūly šiek tiek teritorijos slėnyje, ten dauguma yra al albanų. E, tokia e, formulė e, tikėtina yra vienintelis būdas užtikrinti taiką artimuosiuose rytuose tarp Palestinos ir Izraelio. Taigi, kodėl neteigiame, kad tai įmanoma būtų ir čia Europoje, kai situacija yra iš tiesų yra priešiška ir įtempta, esant dviems bendruomenėms, kurios kariavo prieš dešimtmetį. Taigi mes turime iš naujo apmastyti situaciją ir pagalvoti, ar nereiktų pasiūlyti sprendimą žemė už taiką. Visos ES valstybės narės ir jungtinių tautų narės galėtų tuo met e, pripažinti šią valstybę, ar Kosovas turėtų nepriklausomą ar klestinčią ateitį. Tanok, eh, honorevole. Ačiū. Dabar ponas Preida, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kel, turiu keletą pastabų dėl pirmojo punkto. Man atrodo, kad tas pirmasis punktas yra šiek tiek naivus. Na, atsiprašau, kad taip radikaliai kalbu, tačiau man atrodo, kad tos penkios valstybės, kurios nepripažino Kosovo, tai nėra koks tai marginalinis klausimas. Klausimas, kuris, kuris neturi didelės reikšmės. Mano manimu, tai yra politinis, ypatingai jautrus klausimas. Ir man atrodo, kad pranešime tai neatsispindi. Teigiama, kad lyg dvidešimt dviejų valstybių narių dauguma yra pakankama, bet man atrodo, kad tai yra tikrai kur kas jautresnis politinis klausimas. Ir reikia rimtai žiūrėti į tų penkių valstybių perspektyvą ir jų taip negalime eliminuoti trumpame punkte, kur jos yra kviečiamos pripažinti Kosovo nepriklausomybę, kol dar nėra to padariusios. Norėčiau pažymėti, kad prieš keletą dienų žiniasklaidoje pasirodė informacija apie tai, kad 20 tūkstančių serbų gyvenančių Kosove paprašė apsaugos iš Rusijos valdžios institucijų nemažai serbų Kosovo šiaurėje paprašė apsaugos iš Rusijos. Na, galime įvairiai interpretuoti šį faktą ir šią situaciją, bet man atrodo, kad tai rodo, jog ne vien mes, jie nemasto apie mus, europiečius. Tiesiog parodo, kad mumis nepasitiki ta Kosovo visuomenės dalis nepasitiki nei 22 valstybėm narėm, nei likusiom penkiom ir toms, kurios pripažįsta, ir tomis, kurios nepripažįsta. Taigi turime pamastyti, kaip būtų galima padaryti spaudimą Belgradui. Priešingai tai duoda neigiamą poveikį. Ypatingai kalbant apie tam tikrą Kosovo visuomenės dalį. Tas straipsnis, kur kalbama apie Juleks, reikalaujama, kad būtų skelbiami rezultatai, darb, veiklos rezultatai ir kad būtų pamastoma apie tai, ką būtų galima daryti toliau. Čia faktiškai, kažin ar galima grįžti atgal ir kažkaip atsisakyti tos misijos. Ačiū, ponė Kopa. President. Uh, I... Pirminkė. Dėkoju. Turiu pripažinti, kad mane ponas Lončiak tekstas šiek tiek erzina, kadangi pranešė atrodo nesutinka su realybė, kad penkios valstybės narės nepripažino šios šalies. Ir bet kuriu atveju šitas pranešimas negali būti priemonė, kurioje mėginamas paušės valstybės, kad greičiau pripažintų Kosovą. Aš manau, kad ką mes kaip parlamentas turėtumėm pasiūsti, tai būtų pozityvus signalas Kosovo piliečiams, kad e, jie turi europinės ateities perspektyvą. Todėl didžioji mūsų dauguma pasisakytų už vizų režimo liberalizavimą ir džiaugiasi, kad komisija ketina pradėti dialogą dėl vizų. Aš manau, kad šio teksto pagrindu mes galėtumėm parengti tokią pozityvę e, žinę. Tačiau turime taip pat suprasti, kad tos valstybės narės, kurios uh, dėl teisinių ar politinių priežasčių e, prieštaroje Kosovo pripažinimui, e, jos neturi keisti savo pozicijos, kol nebus rastas tinkamas sprendimas e, esamų problemų. Dar vienas dalykas dėl Belgrado ir, ir Kosovo santykių. Aš manau, kad tekstą reikėtų subalansuoti, nes dabar visa atsakomybė tarsi tenka Belgradui. Viskas pristatyta E, taip, tarsi tiesiog yra nesilaikoma sutarimo ir panašiai ir panašiai. Ir e, šiaip jau nutylima, pavyzdžiui, kad būtent Kosovo policija inicijavo praeitų metų krizę. Aš svitočiau, kad reikėtų įtraukti naują pastraipą šeštame punkte, kur pabrėžinom, kad Belgradas parodė iniciatyvą atnaujinti e, diskusiją su Priština, darybą su Priština. Ir taip pat kad reikėtų kažkur tai pabrėžti, e, jog mes smerkime bet kokį smurtą, bet kokią smurto proveržį, nepriklausomai nuo to, ar e, jo šaltinis būtų Belgradas ar Priština. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad e, dialogas yra vienintelis būdas judėti į priekį ir kad sprendimai turėtų būti naudingi visiems šio regiono gyventojams. Na, tiesą sakant, sprendimas E, dėl, kar, dėl Serbijos. E, dėl Serbijos teikimo kandidatės statuso arba ne, jau yra savočkas spaudimas Belgradui, tačiau dabar mes turėtume paraginti ir Priština, kad e, būtų gerbiamas, būtų saugomas ir ginamas bent jau esminės Kosovo serbų teisės. Reikia, kad būtų Uh, užtikrinta, kad serbai taip pat jau susisaugus ir nebūtų priversti palikti savo gimtųjų vietų. Ačiū, ponia Kopa, toliau panas Brok, trys minutės. Pirmininkė, kalbės labai trumpai. Aš manau, jog tapo akivaizdu, kad Kosove yra daug neįspręstų vidaus problemų, Kosovas dar nėra iki galo pilnai pripažintas ir jam dar teks nueiti tam tikrą kelią, kol jis bus pripažintas kaip nepriklausoma valstybė. E, teisinė sistema, daug kitų dalykų dar turi būti e, sutvarkyti. Administracija kol kas ten funkcionuoja silpnai, yra ginčių su Serbija. Ir tai, kaip jie mėgina tvirtinti savo valstybingumą, iš tikrųjų kol kas užkerta kelią bet kokiai greitai pažangai šią srityje. Kita vertus mes turėtumėm e, pateikti tam tikrų pažadų, jog jeigu administracija, jeigu valdžia, jeigu, jeigu vyrios institucijos e, įvykdys savo įsipareigojimus, tai jiem atsivers europinė perspektyva. To reikia Europos regiono stabilumų užtikrinti. E, E, jau Salonikų sutikime tai buvo minėta ir vėlgi mes e, galime remtis ankstesnė patirtimi, paskutinio praeitą amžiaus dešimtmečio patirtimi ir karo sutikta patirtimi. Taigi mes turime pareikšti, kad jeigu visi įsipareigojimai bus išpildyti, e, atsivers narysės perspektyva, o ta narysės perspektyva kaip tik tai gali ir padėti Įspręsti e, tas problemas ir gyventi įsipareigomis. E, Kalbantgi apie, apie didelius kaštus, kad Kosovas mums per daug kainuoja, e, noriu pasakyti, kad nemažiau brangu būtų siūsti ten vėl kariuomenę. Iš tikrųjų, visuomet kariniai veiksmai, kraujo praleimas kainuoja labai brangiai. Todėl galbūt reikėtų atsiskaratyti galų galia kažkokių tai imperinių ambicijų. Mes turime nepamiršti kad ES šiame regione e, jau dėjo didžiulės pastangas regione, kuris visą laiką buvo Europos karštasis taškas, e, kur kilo ne vienas konfliktas. Mes tengiamės ten užtikrinti e, taiką, stabilumą ir jeigu tai bus atbūdinama kaip imperialistinės ambicijos, tai aš manau, kad tai rodo visišką nesupratimą, kas yra europinis stabilumas. ponė Manis de Kinza. Ačiū, pirmininkė. Vyksta įdomios diskusijos šiuo klausimu. Turėčiau pasakyti, kad turėtumėme vengti daryti nuorodą į jungtinių tautų rezoliucijas. Tiksliau, 1244 rezoliucija Taip pat ir kitos, kitų nuorodų turėtumėm vengti. Pirmame punkte teigiama, kad Europos parlamentas turėtų paskatinti penkias likusias valstybės narės pripažinti Kosovą. Europos parlamentas neturi tokios kompetencijos, negalime reikalauti to iš valstybių narių. Tai tik tai sąlygos mūsų parlamento susiskaldimą reikia, aišku, ieškoti, ko galima solidesnės ir tvirtesnės pozicijos. Šeštame punktame kalbam apie tai, kad Serbija negyvenino įsipareigojimų. Ar Kosovas tikrai ėmėsi tinkamų priemonių ir reikalavo iš Kosovo imtis priemonių? Būtent Serbija pristatė rezoliuciją Junktinių tautų asamblėjoje komisija pripažįsta pastaro komunikato rezultatus ir kad būtent Kosovas ėmėsi pirmųjų žingsnių ir buvo imtasi priemonių dėl priekybos ir panašiai. To šalis, kurios nėra pripažinusios Kosovo, tai yra ES valstybės narės, vis tiek laikosi konstruktyvios pozicijos ir aš manau, kad tai iš principo prisidės prie Balkanų regiono stabilumo. Ir tokiu būdu vyks, vyko ir atitinkami susitikimai pirmininkaujant ir Ispanijai 2010 m. rugsėjo mėnesį. Tai taip pat leidžia, leidžia vesti dialogą tarp Prištinos ir Kosovo ir Belgrado, tarp dviejų šalių. Ir jeigu tokių griežtų pozicijų būtų laikomas ir Europos parlamente, kažin ar dialogas būtų įmanomas. Taigi Europos parlamentas turi siekti kuo galima platesnio konsensuso, kad e, būtų išvengta neigiamų padarinių Kosovo statusui. Turime gerbti tarptautinę teisę ir pagal 1244 rezoliucija saugumo tarybos. Reikia. Valstybės narės pačios turi teisę pasakyti, kokią valstybę jos nori pripažinti ir kokios ne. Bet to noriu pasakyti tokį dalyką. Europos parlamentas turėtų susitelkti į būding, būtinas reformas, reformas, kurios svarbiausios gyventojams komisijos spalio 12 dienos komite, komunikate yra tos problemos suminėtos. Esminės problemos nus, - nusikalstamumas, teisės valstybės nebuvimas, diskriminacija, viešojo valdymo trūkumai. Tai yra tos temos, kuriamis reikėtų dirbti ir čia neturėtų būti tiek daug iš mūsų pusės e, susiskaldimo. E, Aš manau, kad prasminga yra remti abiejų šalių dialogą ir labai gerai, jog taryba parengė komunikatą, kuriame, mm, kuriame yra teigiamai pabrėžiama naujai vykstančio dialogo tarp abiejų valstybių reikšmė. Taigi, dabar suteikiu žodį šešėliniams pranešėjams, o paskui chronologinė tvarka visi kiti kalbėtojai. Aš tai darau atsižvelgdamas į priklausomybę įvairioms frakcijoms. Dabar padariau netyčia klaidą. Pone Erlak, jūs, jūs priskyriau kitai frakcijai vietoj liberalų, priskyriau jūs netyčia prie socialistų. Vis dėlto, tai, skiriant žodį, taikomos tokios taisyklės ir aš niekam nesuteikiu pirmenybės. Aš norėčiau dabar tiesiog tik paaiškinti uh, kodėl aš padariau tokią klaidą. Pone Watson, dabar jūs esate paskutinis kalbėtojas mūsų sąraše ir daugiau jau kaip ir nėra norinčių pasisakyti, taigi jums vieną minutę. Ačiū pirmininkė, man užteks vienos minutės, nemanau, kad reikės dviejų minučių, kadangi nieko daugiau nėra iš mano frakcijos, aš norėčiau pasakyti tiesiog, kad mes palaikome bendrą subalansuotą pranešėjos minčių eigą, mes manome, kad pranešėja puikiai parengė šį pranešimą Kosovas. E, Kosovą reikia traktuoti taip pat kaip ir daugelį kitų valstybių, tai yra jauna valstybė, kuri tik pergyveno konstitucinę krizę. Ir mes manome, kad pranešėjos pasiūlymai iš tikrųjų yra labai teisingi, todėl mes su malonumu juos palaikysime. Ačiū. Ačiū, ponia Watson, už tokį trumpą pasakymą. ir dabar tikiuosi, kad pranešė per tris minutės sugebės apendrinti. Na, kągi, aš pasitengsiu neperlipti trijų minučių barjero. Bet kuriuo atveju noriu padėkoti kolegoms, kurie pritarė pranešimui, kaip tik ką kalbėjusis ir kai kurie kiti, tačiau taip pat norėčiau padėkoti tiems, kurie labai kritiškai pasakė. Aš iš anksto žinau, kad tai atsitiks. Leiskite paliesti keletą iš elementų, kur jūs paminėjote. Vienas dalykas, kurį minėjo ne vienas iš jūsų, yra kritika dėl Euleks. E, ir patikėkite, aš pati praeitie labai kritiškai vertina Eulekso veiklos kai kurios aspektus, taigi aš dabar norėčiau iškirsti, kokią informaciją mes galėtumėm čia parinkti. Tačiau aš taip pat esu įstikinusi, kad e, savo naujų įgaliojimų, savo naujos kadencijos laikotarpiu Euleksas bus priverstas padaryti tam tikras reformas, šios reformos neišvengiamai artėja. Ir todėl aš labiau norėčiau e, daugiau bendradarbiauti su tais, kurie iš esmės palaiko Ulekso veiklą. Į, su tais žmonėmis, e, kurie e, teigia, kad apskritai nėra ko Eulekso finansuoti, mes turbūt bendros kalbos nerasime, tačiau su tais, kurie turi pasiūlymą, mes be abejo mielai bendradarbiautumėm. Toliau, kalbant apie kitus aspektus, kalbant apie žiniasklaidą, sakykime, E, iš tikrųjų, e, ten nuskambėjo e, ne vienas skandalas ir, tiesą sakant, tų skandalų valstybės narse būtų daugiau ir didesnių negu Kosove. Kalbant apie kolegų kritiką, pirmiausia, tų kolegų, kurie atstovauja valstybės narės nepripažinusios Kosovo, galiu pasakyti, kad panašias formuluotės praeitais metais didžiąją daugumą mes patvirtinome ir Aš žinau, kad šios šalis, taip pat jų vyriausybės, tiesą sakant, vyriausybės kai kur keičiasi, kaip mes žinome, ir galbūt e, galime tikėtis tam tikros pažangos. Problema, kur aš visą laiką žvelgdavau, ypatingai Europos parlamente, kada mes atstovaujame bendrai suvienyti Europos Sąjungoje, o ne tik tai Europos valstybėms narėms. Vis dėlto e, yra ta, kad e, Kosovo priešinimo klausimas yra europinis klausimas, o ne atskirų valstybių politikos klausimas. Uh, Ir e, be abejo, būtų labai gerai, kad e, Kosovas būtų pripažintas visuotinai kuo greičiau. Tikiuosi, kad netrukus lauksime balsų daugumos. Na, kalbant apie Kosovo pažangą. Vėlgi, jeigu jūs įskaitytumėte į mano e, pranešimą, į mano ataskaitą, aš minėjau, kur ne viskas yra padaryta, kur reikėtų daugiau pažangos, o šiaip jau esu labai atvira daugelio kolegų pastebėjimams. E, pono Tanok noriu atsakyti, kad mane stebina, jog e, jūs teigiate, jog e, Kosovas tampa monokultūrinė šalimi. Visiškai neseniai, jeigu vyko sutikimas su Kosovo parlamento atstovais ir Ten, tiesąkant, buvo ir Albano atstovas, ir Romo atstovas, ir e, taip pat Jotkalniečių tautybės e, narys. Visi yra e, Kosovo parlamento nariai. Taigi e, negalima teikti, jog tai yra mano kultūrinė dalis. Ir Serbijos e, mažumų atstovai taip pat turbūt puikiai suvokė, jog nėra viskas taip blogai, tam tikrose pietinėse provincijose yra iš tiesų administracinių vietų, kur, kurius valdo serbo atstovai. E, kita vertus, kalbant apie Belgradų įsipareigomus, iš tikrųjų, Serbijai neišvengiamai teks e, įgyvendinti kai kuriuos įsipareigomus. Aš žinau, kad um, Dėl kai kurių sičių, pažiūrėjau, dėl diplomų pasiekta tam tikra pažanga, tačiau dėl daugelio kitų, dėl piliečių asudėjimo, dėl dar kai kurių kitų dalykų e, pažangos reikės, reikės jos daugiau. E, kalbant apie gerus kaimynės santykius, e, aš manau, kad e, visą tai yra neišvengiama ir Serbijai anksčiau ir vėliau teks laikytis, kaip tai pabrėžė ir komisaras Fulė. Na, o šiaip jau noriu pasakyti, kad dar kartą dėkui visiems, kurie sakė savo pastabas, aš manau, kad mes grįšime prie šios temos. E, gruodžio mėnesį. Na kągi, 23-24 galime, iki 24-23 dienos teikiame pakeitimus ir tada vyks balsavimas komitete. Taigi ačiū. Ir dabar galime judėti toliau. Dabar yra žinoma projektas Kalbame pateikiamas pasiūlymas dėl Europos parlamento rekomendacijos e, tarybai dėl galimo Europos demokratijos fondo įsteigimo sąlygų. E, pirmas iki mes. E, nagrinėjame šitą rekomendaciją ir prašyčiau labai trumpai pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų, kadangi 8 dieną mes turėsime ilgesnės diskusijų klausimų bet to jau, e, atrodo, atvyko Serbijos ministras, taigi dabar labai trumpai, pon Lamsdorf žodis. Ačiū pirmininkė. Diskutuojame pasiūlymą dėl rekomendacijos tarybai, dėl galimo Europos demokratijos fondo įsteigimo. Kodėl mes taip darome? Arabų pasaulio mm, įvykiai įvykiai kitose šalise parodė, kad Europa neturi tinkamų instrumentų skatinant e, demokratiją arba turimi instrumentai netitinka tų reikalavimų, kuriuos jiems kelia susidariusi situacija. Todėl manome, kad ir politiškai, ir strategiškai būtų svarbu e, turėti galimybę staigiai reaguoti į pasikeitusius įvykius. Ir situacija yra analizuojama atitinkame pranešime. Mums pritarė pirmininkaujanti šalis, kuri taip pat labai remia šį projektą. Ir valstybės narės taryboje, reikėtų pridurti, birželio 20 dieną jau iš esmės pritarė tokio fondo įsteigimui. Mūsų rekomendacija renk, parengta po ilgų diskusijų su šešėliniais pranešėjais ir po oficialaus susitikimo su šešėliniais pranešėjais bei praneš, atitinkamo pranešimo iš e, išorės veiksmų tarnybos. Taigi mūsų pranešimas yra susijęs su tokiais esminiais dalykais, kuriuos trumpai paminėsiu ir džiaugsiuosi, jeigu išsivystys diskusija. Uh, Vienas iš klausimų yra strateginė, e, strateginė mūsų veikla bei gebėjimas greitai reaguoti e, į pasikeitusius įvykius. Mes norime remti tvarę demokratiją, norime galėti remti šalis tokias, kurios yra prieš reformų procesą arba yra dabar reformų proceso e, viduje. Ir mes siekiame partnerystės su tokiomis šalimis, kurios taip pat remia demokratiją, turi fondų ar kokiu nors kitų institucijų remiančių demokratiją, bei turėtume bendradarbiauti ir su Europos demokratijos ir žmogaus teisų fondu. Taigi šis fondas turėtų būti įsivaizduojamas kaip e, visos fondų sistemos dalis. Tai būtų organizacija, kuri e, dalina finansus, tačiau pati nedalyvauja konkrečiai kokioje e, veikloje kokioje nors šalyje. Ji galėtų dirbti per kitus fondus, pavyzdžiui, per Europos demokratijos ir žmogaus teisų instrumentą. Mes siūlome įsteigti tokį fondą ir e, struktūrinį dialogą tarp tokio fondo ir išorės veiksmų tarnybos. E, kai kalbam apie funkcijas, mums labai svarbu kuo greičiau sureaguoti ir padėti atsiradus tinkamai situacijai, kokie veikėjai tam galėtų būti reikalingi. Mes manome, kad ne visos galimybės kol kas buvo išsemtos, ypač kai kalbam apie, re, apie e, politinių jėgų par, paramą mes nenorime tiesiogiai finansuoti partijų, tai nėra kažkokia partinė politika, bet norime padėti išsivystyti tokiam politiniam judėjimui, jeigu tokios matomos yra tendencijos, kad toks politinis judėjimas gali kilti. Taigi tai būtų struktūra, kuri e, glaudžiai bendradarbiautų su uh, geografiniu pagrindu dirbančiais e, Europos išorės veiksmų tarnybos skyriais, konsultuotųsi su jais ir atspindėtų Europos parlamento politinę valią, kadangi tai yra Europos lėšų skirstimas, Europos lėšomis šis fondas būtų finansuojamas, todėl parlamentas turėtų kontroliuoti, kaip tos lėšos yra leidžiamos ir nustatyti tam tikrą politinę kryptį. Ir Norėčiau tai padėkoti Jums, kad klausėtės ir džiaugiuosi būsimą diskusiją. Ačiū kolegai Lamsdorf, o dabar kolegas Seifiai. Prašom, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Lamsdorfui už pastabas. Mes turėjome galimybę pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu. Ir pritariu jam ir manau, kad tai, kas vyko arabų pasaulyje pastaruoju metu, verčia mus peržiūrėti mūsų partnerystės strategiją su tomis šalimis. Kalbant apie šį fondą. Šis e, fondas turi sukurti pridėtinę vertę mūsų programoms susijusiam su demokratijos parama. Reikalingos atitinkamos struktūros ir supaprastintas finansų judėjimas leisantis kuo galima greičiau sureaguoti į įvykius ir užtikrinti tam tikrą lankstumą. Toks fondas turėtų užtikrinti didesnį ES matomumą, bandant sustiprinti demokratiją, vengiant kištis į kaiminių valstybių vidaus politiką. Norėčiau užsakyti keletą pastabų dalykas. Kiek reikalingas finansavimas to fondo per politinės partijas? Kokių garantijų gausime? Ar čia neslypi pavojus, kad mūsų neutralumas ir atitinkama pusiausvėra, kurią turime išsaugoti, bus pažeista? Ar nebūtų prasmingiau finansuoti nevyriausybinės organizacijas arba, organizacijas arba fondus, uh, kad ES fondas nebūtų ban... vertinamas kaip bandymas kištis į šalies vidaus reikalus. Dar viena pastaba. Šis fondas, pirmiausia, šiuo fondu pirmiausia turėtų būti siekiama užtikrinti demokratinį perversmą. Šio fondo geografinė apriptis turėtų būti susijusi su visomis pasaulio vietomis, bet daugiausiai dėmesio turėtų būti skiriama uh, bent jau artimaisiais metais e, artimiausioms ES valstybėms narėms kaiminėms, e, valstybėms kaiminėms. Ir šis fondas, šiuo fondu turėtų būti finansuojamos europinės programos. Turime padėti tiems veikėjams, kurie siekia užtikrinti demokratiją ir žmogaus teisės. Tai leistų uh, palaikyti ryšius ES su tais vyrais ir e, moterimis, kurios siekia demokratijos. Dar viena pastaba dėl administracinių ypatumų, kaip būtų galima užtikrinti tinkamą fondo valdymą. Pirmiausia, dėl pačios struktūros, tai yra labai aktuolus klausimas fondas, virtualus fondas, jis turėtų būti administracinė prasme susijęs su Europos išorės veiksmų tarnybos atitinkamu padaliniu, kuris dirba demokratijos ir žmogaus teisų srityje. Taip pat e, tai turėtų būti fondas, e, kurio įgyvendinami žmogaus teisų apsaugos veiksmai. Taip pat Europos parlamentas e, turėtų būti susijęs su to fondo valdymu ir kontrolę. Ačiū. Honorevole Seifi, honorevole Gomes. Ačiū, kolegė Seifi. Dabar ponia Gomeš, tačiau tikrai nedaugiau trijų minučių. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbu Veronikos Dekaiser vardu, kuri yra mūsų šešėlinė pranešėja. Norėčiau pasakyti, kad labai domius, domiuosi šiuo klausimu, kadangi dar prieš imantis iniciatyvos Lenkams aš buvau viena pirmųjų, kuri pasiūlė idėją sukurti šį fondą, demokratijos fondo fondą. Nes aš manau, kad tam yra poreikis. Veronika paprašė, kad jums pasakyčiau, jog manau, kad Europos parlamento priežiūros funkcija čia yra labai svarbi, reksantė ir ekspost priežiūrė, valdymas, šalių strategijos ir panašiai. Taigi labai svarbu, kad valdybos sudėtis būtų peržiūrima tai neturėtų būti taip, kad e, taryba dirbtų valdybos, ties valdybos pasiūlytomis idėjomis. Gali būti 27 valstybės narės prie vieno stalo ir tai nebūtų linijinė struktūra ir, aišku, parlamentas turi būti geriau atstovaujamas. Turim atspindėti turi atsispindėti ir visas politinis parlamento struktas, spektras. Tai yra vienintelis būdas užtikrinti tinkamą fondą, kuris kurtų ir puoselėtų demokratiją pasaulyje. Dar vienas elementas yra politiškai subalansuotas atstovavimas, parlamento atstovavimas E, atstovaujant visoms politinėms frakcijoms. Veronika taip pat mano, kad lėšos turėtų būti asignuojamos vietos veikėjams, o ne Europos fondams. Tai priešingai tam, ką sakė Aleksandras Lamsdorfas, ką jisai siūlo, aš norėčiau pasveikinti Aleksandrą, parengus pranešimą. Ir dabar mano asmenės pastabos. Aš manau, kad Pirmas tikslas - remti vietos veikėjus, bet reikia remti visus aktyvius veikėjus, kurie veikia arba gali būti aktyvūs veikėjai. Tai gali būti ir politinės partijos, ir fondai. Taigi negalime atmesti tokios galimybės mano, mano vertinimo. Kitas klausimas. ES indėlis kiek suprantu, žmogaus teisų ir demokratijos priemonės ketinama paimti lėšas. Tai yra neteisinga, ta priemonė veikia tinkamai ir, ir tai nėra labai gerai finansuojama. Ir daro poveikį žmogaus teisų ir demokratijos puoselėjimo srityje. Mums pinigų reikia surasti kitose priemonėse, ten, kur nėra dirbama žmogaus teisų srityje. DCI, ICI, ir visos kitos priemonės atsižvelgiant į geografinę vietovę. Taigi ši funkcija negali būti numatoma tik tai kaiminystės politikai. Ačiū. Revole Lokbiler, per favore, du minuti. Lokbiler, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Mes perskaitėme projektą, bendrai paėmus jis yra neblogas, tačiau kai kur trūksta tokių konkrečių e, atsparos taškų. Mes e, kol kas dar nežinome. Manome, kad nėra dar tvirtai nustatyta, kokios yra sumos, bet jų dar kol kas nėra. Ir jeigu dabar mums reikia kol kas tik aptarti bendrą idėją, tai mm, manau, kad dar per anksti tą daryti, todėl kad kol kas priimsime tik labai nekonkretų dokumentą. Gal vis dėlto vertėtų palaukti su šia rezoliucija, kol dar nėra konkrečių tikslių skaičių. Na, lyginant su pirmu projektu, aišku, dabar jau yra daug kas patobulinta, jau yra daug aiškiau, kaip dirbs tas fondas, bet dar yra ir atvirų klausimų. Žalieji jau pateikė savo pakeitimus atitinkamą e, formą mes siūlėme labiau įtraukti parlamentą, kas ir buvo padaryta. Mes taip pat sakėme, kad ES, mm, jeigu tai finansuos ES biudžetas, tai turi atitikti ir Europos finansinės nuostatas ir taisyklės. Mes ir toliau laikomės tokios nuomonės, bet dar ketiname pateikti ir atitinkamą pakeitimą kad e, nedaugiau kaip 50 procentų šio fondo lėšų turėtų būti paimta iš ES biudžeto. Mes dar patobulinsime savo formuluotės ir tikrai mm, padarysime viską, kad juose nebūtų, iš jų galima išskaityti tokio dalyko, kad bus mažinamas žmogaus uh, teisų ir demokratijos instrumento finansavimas. Antra vertus, reikia vengti ir dvigubo finansavimo. Nemanau, kad šis demokratijos fondas turėtų remti žmonių teisų kovotojus ir jų veiklą, kadangi tam yra kitų instrumentų. Bendrai paėmus darbas neblogas, tik tai džiaugsimės, jeigu bus atsižvelgta į mūsų pakeitimus. Ačiū ponė Lochpylė, o dabar ponas Liozing. Ir tuo baigsime diskusijas. Dvi minutės. Pone Liozing. Ačiū. Savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes labai skeptiškai nusiteikę jo atžvilgiu. Mes manome, kad jis pats yra nedemokratiškas, kadangi mm, siūloma labai greitai ir labai nekomplikuotai viską daryti, bet mes nemanome, kad tai pavyks. Noriu pasakyti atvirai, mes nepritarsime šiam instrumentui dėl to, kad mes iš principo nepritarėme tokiai idėjai. Tačiau noriu pasinaudoti galimybę išsakyti savo pastabas ir pakeitimus, galbūt siekiant patobulinti šį pranešimą. Vieną pakeitimą jau pateikėme ir norėčiau dar kartą e, apie tai pakalbėti, nors į šį pakeitimą jau buvo atsižvelgta. Neskaitysiu viso to teksto, bet pasistengsiu trumpai pakomentuoti ar, ar padaryti tokią santrauką. Mums labai svarbu, kad būtų išlaikytas suverenumo principas. Mums svarbu ir kad šis instrumentas netaptų, e, nebūtų taikomas kitiems interesams įgyvendinti. Mums labai svarbu, kad parlamentas išlaikytų savo biudžeto kontrolę ir manome, kad prieš suteikiant lėšas kokią nors instancija turėtų patikrinti lėšų gavėjų patikimumą ir įvertinti, kaip tie pinigai buvo išleisti po to, kai jie jau buvo atiduoti atitinkamai instancijai. Ačiū kolegijai Liozing. Atsisakau, atsiprašau kolegos Prėda, kolegės Prėda, Džyp ir Zariš Volski, kadangi neturime laiko, dabar atvyksta, atvyksta ministras ir negalime šio susitikimo nukelti. Ir jeigu ponas Lamsdorfas dar nori po tris minutės pasisakyti, tai prašau sutikime jam žodį, bet niekiek neilgiau. Pirmininkė, pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau. Labai gaila, kad negalėjau išgirsti, ką pasakė kolega Zarė Švolski ir kiti. Bet man svarbu, kad visi sutarė dėl to, jog Europos parlamentas turi būti, turi ne tik tai turėti kontrolės galės, kontroliuoti šį e, fondą, bet būdamas tokio pobūdžio, būdama tokio pobūdžio institucija, kokia ji yra, turėtų nustatyti ir fondo strategiją. Ir manau, kad labai svarbu, kad e, visos jūsų rekomendacijos šiuo klausimu sutampa. Apie daug ką dar galima diskutuoti. Pavyzdžiui, Veronik siūlo kreiptis tiesiai į vietos veikėjus Tačiau kyla klausimas, kaip tą padaryti, ar tai tikrai įmanoma padaryti tiesiai iš Briuselio, ar mums reikia kažkokiu tai partnerių, o gal geriau tą daryti per fondus, per nevyriausybinės organizacijas. Apie tai dar galima diskutuoti. Barbara Lochpylė iškėlė klausimą nedaugiau kaip 50 procentų į ES lėšų. Tačiau ką tai reiškia, ką tai reikš priimant strateginius sprendimus, apie tai taip pat dar galima kalbėti. Todėl mes šios nuostatus dar neįtraukėme, dar nėra, rastas, tinka, nėra rasta tinkama formuluotė. Toliau buvo kalbėta apie tai, kaip mes elgsime su politiniais veikėjais. Mes tikrai nenorime finansuoti partijų, tai nebus partijų finansavimui skirtas instrumentas, tačiau yra situacijų, kai kažkokie keitimai uh, pasikeitimai vyksta, kažkurias organizacijos, kurios iš principo ga, turi potencijos tapti partijomis ir jeigu organizuojami pirmą kartą rinkimai ir kažkokia organizacija persiformuoja į partiją, tai negi ten tuomet mes turime atimti iš jos finansavimą, žinoma, ne. Todėl manau, kad yra dar klausimų, kuriais galima diskutuoti ir galime rasti geriausių visus tenkinančių sprendimų. Na ir paskutinis dalykas. Barbara Lochpylė iškėlė klausimą dėl skaičių dėl kažkokių techninių dalykų. Ir aš suprantu, kad kadangi jų nėra, e, tų nuostatų techninių, kaip turėtų būti mm, tai vykdoma, e, tai manau, kad galim šiek tiek nukelti ir pranešimo parengimą bei pakeitimų teikimo terminus. Man dėl to problemų nekyla. Reikėtų iš tikrųjų aptarti dar tos terms of reference, uh, E, palaukti, kol jie bus galutinai priimti ir tuo met e, svarstyti dar kartą šį pranešimą, diskutuoti dėl pakeitimų ir panašiai. Dėl to tikrai neprieštarausiu. Ir paskutinis dalykas. Kolegis Saifi e, užsiminė, užsiminė apie tai, tai yra potencialių aktyvistų rėmimas, jaunimo rėmimas, man atrodo, tai labai įdomi mintis ir aš manau, kad ES čia dar galėtų šį beitą nuveikti. Na, tiek ir norėjau pasakyti, rytoj e, atvyks Lenkijos užsienio reikalų ministras į posėdį ir jis taip pat kalbės apie tai. E, norėčiau kolegas pakviesti tikrai dalyvauti visai ne dėl mūsų partijos suvažiavimo. E, Ačiū. Taigi, kaip žinote, gruodžio 8 dieną dar kartą svarstysime šio pranešimo projektą. Dabar tai buvo tokia tai iš ankstinė diskusija atsižvelgiant į tai, kad rytoj atvyks užsienio, Lenkijos užsienio reikalų ministras. Pakeitimus galima teikti iki gruodžio 15 dienos, o balsavimas numatytas vasario mėnesį. Na, o dabar kitas darbo tvarkės punktas. Tai yra diskusija su ponu Vuk Jeremič, kuris yra Serbijos užsienio reikalų ministras. Jis laukia salės prieigose ir dabar kviečiu jį ateiti. Buongiorno, possiamo proseguire. Buongiorno intanto al ministro Vuk Jeremik. Kągi sveiki. Norėčiau pasveikinti na, Jeremič, e, Serbijos užsienio reikalų ministrą. Taigi, Serė, mes jūs sveikiname. Ir manau, kad visų savo kolegų vardu aš galėčiau jūs pasveikinti su tuo, kad Europos komisija rekomendavo tarybai, jog jūsų šaliai būtų galima suteikti valstybės kandidatės statusą siekiant tolesnio stojimo į Europos Sąjungą. Tai yra akivaizdus reformo proceso, kuris vyksta pas jūs pripažinimas. Be abejo, reikia dar nemažai padaryti. kol galėsite nueiti visą distanciją, bet e, šiaip ar taip taryba atmiausiu metu nagrinės rekomendacijas. Valstybės kandidatės statusas, kaip jūs žinote, siejamas su šankstinėmis sąlygomis. Šiuo konkrečiu atveju buvo kalbama, kad reikia taip pat pagerinti santykius su Kosovu ankstesnėse diskusijose, kurios vyko šią popietę, mes kaip tik tai aptarėme šį klausimą ir žinome, kad tai tema jautri, tačiau turime būti pragmatiški ir mums džiugu girdėti, kad dialogas su Pristina, su Pristina prasidėjęs praeitais metais e, tebe vyksta, tęsiasi pasirašyti sutarimai įvairiais konkrečiais klausimais. Kita vertus, vis dar jaučiama įtampa tarp uh, Kosove gyvenčių serbų ir kitų Kosovo etninių grupių. Taip pat uh, kai kurie procesai vėluoja. Mes žinome, kad uh, neseniai abi šalis surengė uh, keletą sutikimų, taip pat buvo pasirašytas sutarimas dėl universitetų diplomų pripažinimo, tačiau bendro sprendimo kol kas dar nėra. Na ir mes tikimės, kad e, šiuos, o taip pat ir kitus klausimus dabar galėsime apsvarstyti su jumis. Toliau nebegaišindamas suteiksiu jums žodį. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė ponai ir ponios, gerbiami Europos parlamento nariai. Dėkoju už skirtą laiką. Dėkoju, kad e, susirinkote aptarti Europos ateities, Europos perspektyvų visam vakarų Balkanų regionui, pradant Serbiją. Suprantu, kad Europoje dabar yra sunkus metas, e, iš tikrųjų aptarinėme labai daug degančių klausimų. Uh, ir kai kurie iš jų galbūt e, labiau rūpi žmonėms, kurie yra jūsų rinkėjai, taigi dėkingas jums, kad šią popietę vis tik tai rato laiko ir man. Europa keičiasi tiesiog akise ir vis daugiau vyksta diskusijų, kurį kelią toliau pasirinkti, kada vyksta tokios permainos. Uh, Esama netgi žmonių, kurie kvestionuoja Europinio projekto sėkmę. Dabar, kada sudūrėme su tokiais iššūkiais, kada Europos sudurė su rimtomis problemams, tačiau nebijotina viena, kad Europos procesas iš tikrųjų buvo sėkmingas, kai kalbame apie pačius svarbiausius dalykus. Visų pirma, tai ilgalaikės taikos ir stabilumo užtikrinimas Europos erdvėje. Na ir dėl šio sėkmingo rezultato sunku įsivaizduoti dabar naujus konfliktus Europos teritorijoje. Ir be abejo, galbūt e, tai skamba šiek tiek šventagiškai, turint omeny, dabar Europos, Europinė dviejų iš tikrųjų sudarė su tiek daug įvairių problemų, tačiau Aš manau, kad e, mes dar turime pasiekti net ir šį tašką tame regione, kurį aš suvauju, būtent vakarų Balkanuose. Europos projekto testinumas mūsų pasaulio kampelėje visų pirma siejamas su ilgalaikio stabilumo, ilgalaikės taikos, ilgalaikio klėstėjimo užtikrinimu Balkanų regione. Aš manau, kad vienintelė struktūra, kurioje šis procesas galėtų toliau judėti priekį, yra būtent Europos e, plėtimosi struktūra. Taigi aš labai tikiuosi, kad procesas bus išlaikytas ir visom vakarų Balkanų valstybėm bus suteikta tokia galimybė, kadangi mes visų pirma kalbame apie europizavimą apie tai, kad reikia primti įstatymus ir kitus standartus, kurie būtų bendri visai Europai. Tai yra akį komentar perkelimas, tai yra Kopenhagos kriterijų vykdymas. Ir aš esu čia pasirengęs reikšti, kad kalbame ne tiek apie kažkokį tai galutinį statusą. Šiame proceso etape mes pirmiausia kalbame apie gebėjimą tęsti reformas. Aš žinau, kad vyko daug diskusijų bent jau įvairiuose Europos dalyse. Ar atėjo metas priimti naujų narių, ar galima tęsti plėtrą tokiu būdu ar kitokiu būdu. Nežinau, kuo baisos diskusijos, tačiau noriu pasakyti vieną. Kalbant apie Vakarų Balkanus, įskyrus Kroatiją. Sprendimai šiuo atveju nėra susiję su narystė, bent jau nedabartinėme etape. Aš manau, kad vykstantis Serbijos ir likusių vakarų Balkanų šalių europizavimas e, atitinka, tiesiog negali netitikti visų pirma be abejo Serbijos piliečių interesų, bet ir visos Europos interesų. Būtent šiame kontekste aš norėčiau kalbėti apie tai, jog dabar yra svarbių sprendimų priima metas, e, gruodžio 9 artėja. Ir tai Vakarų Balkanai bus labai svarbi data, kadangi tai bus data, kada Kroatija pasirašys stojimo sutartį. Ir nepaisant visų sunkumų Europinėje erdvėje, nepaisant krizės, kuri tebesitėse, gruodžio 9 vakarų Balkanas bus gera naujiena, kadangi Kroatija pasirašys stojimo sutartį. Ir aš manau, kad nemažiau svarbus dalykas kaip Kroatijos stojimas bus signalas, kurį pasiūs Bruselis. Dėl to, kas atsitinka po to, kas atsitiks po to, kai Kroatija įstos Europos Sąjungą. Yra daug politinių analitikų, yra daug įvairių žmonių, kurie teigia, jog e, po to reikalinga ilga pauzė, reikia permastyti, reikia, taip sakant, e, stabilizuoti viską viduje prieš toliau plečiant Europą. Ir gruodžio 9 iš tikrųjų turės simbolinės reikšmės daugeliu aspektų, įskaitant ir plėtros proceso testinumo vakarų Balkanuose perspektyvą. Per pastaruosius porą metų Serbijoje sakyčiau, vyko na, išskirtinė pažanga vyko labai intensyvios reformos, laikantis Europos e, komisijos gruodžio 12 dienos e, rašto, e, kur komisija taip pat pripažino, jog šalyje vyksta svarbios reformos, kalbant apie ekonominės reformas, manyčiau, kad faktai byloja patys už save. Ypač turint omeny, kad Europa išgyvena vėliausią krizę. Čia norėčiau pabrėžti, kad Serbija priemė įstatymą, kuris apriboja valstybės skolos dydį 45 procentais BVP. Ir mes esame vienintelė valstybė OSD. E, kuriai e, skolimosi rizikos e, indeksas buvo, tiesą sakant, pagerintas. E, Taip įtakoja reitingų agentūros jau nuo krizės pradžios, jau po krizės pradžios, krizė prasidėjus, e, pagerino mūsų kredito reitingus. Na ir iš tikrųjų, dabartinėme europinėme kontekste, dabartinė ekonominė situacija ir vykti reformas nebuvo lengva. Kalbant apie Hagos tribunolą, Hagos teismą, tai yra jau praeities problema. Dabar šios problemas nebeturime. Serbijos vyriausybė dėjo daug pastangų bendradarbiauti su Hagos tribunolu ir e, dabar jau mes kaip ir nebeturime problemų šios srityje. Kalbant apie regioninį bedardarbiavimą, situaciją regione, aš esu pasirengęs pasakyti, kad santykiai Balkanų regione niekada nebuvo tokie geri e, nuo pat 91 e, metų karo pradžios, kada suskilo Jugoslavija. Na ir be abejo, daugelio naujus formavusių valstybių vyriausybės prisidėjo prie šio rezultato, tačiau Serbija taip pat iš savo pusės padarė labai daug. Na, o kalbant apie subtiliausius klausimus, tokius kaip ir e, Kosovo klausimas, aš, kiek suprantu, jūs tik ką karštai diskutavo šio klausimo ir jis be abejo abiem šalim yra labai jautrus. Manau, kad net ir šioje srityje padaryta gana ženkliai pažanga nuo tada, kai prasidėjo ES globojamas dialogas tarp Belgrado ir Prištinos. 27 valstybės narės ir Serbija. Jungtinių tautų generalinė asamblėja pateikė bendrą rezoliuciją ir dialogas tikrai prasidėjo. Pirmą kartą istorijoje vyko tiesioginės darybos tarp dviejų šaly, šalių ir pradėjo duoti savų rezultatų šio fakto nereikėtų nuvertinti. Aš norėčiau dar, dar kada pabrėžti, e, jog labai svarbu yra, kad tiek mes, tiek na, visos darybų šalis yra labai pasišventusios šiam procesui. Nepaisant be abejo to fakto, kad e, kai kada požiūriai labai rimtai skiriasi. Kita vertus, nenorėčiau užnekėti per ilgai. Sprendimas, kuris bus primtas e, gruodžio 9-ąją, bus labai svarbus visam Vakarų Balkanų regionui. Aš labai tikiuosi, kad nuskambės e, gera naujiena ir Serbijai šiame kontekste. Na ir Be abejo, pasaulis nesustos. Serbija ir toliau e, ketina siekti europinės ateities, bent jau aš galiu kalbėti drąsiai už šią vyriausybę. E, taip pat reikėtų primdomen ir platesnę regiono, e, viso žemyno geografiją. Ir pirmiausiai kalba sukasi apie europinio projekto, europinės pastangos patikimumą. Čia reikia jungtinių pastangų tiek Serbijos, tiek mūsų kaiminių, tiek e, Europos partnerių pastangų. Iš tikrųjų, sakyčiau, pastarėjai porą metų, pastarėjai 24 mėnesiai buvo išskirtiniai ir labai tikiuosi, kad ateinantis 24 mėnesiai bus dar sėkmingesni, jeigu rasime drąsos ir ryšto e, dirbti draugę, nepaisant visų skirtumų ir jeigu nesustosime vietoje, bet judėsime prieki tvirtai įsitikinę savo vertybėmis e, ir savo tikslų teisingumu. O dabar esu pasirengęs sakyti jūsų klausimus. Dėkoju, ministrė. Pradėsime diskusijas. Kaip suprantate, laiko turime nedaug. Pirmiausia, kviečiu atitinkamos delegacijos pirmininką poną Kukaną. Dvi minutės, nedaugiau, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu ponę, poną, e, poną ministrę, ponę ambasadorę. Jūs, kaip minėjote, atvykote labai reikšmingų momentų Serbijai, visiems vakarų Balkanams ir, aišku, taip pat Europos Sąjungai, kadangi laikas, kai komisija patikė rekomendacijas ir taryba priima sprendimą, yra labai svarbus. Daugelis klausimų vis dar gali turėti įtakos paskutinėms tarybos išvadoms. Aš tikiuosi, kad e, tos išvados bus pozityvios Serbijos atžvilgių ir kitų regiono valstybių atžvilgių. Pone ministre, visiškai su, puikiai suprantu vidinės e, politinės padėties e, kompleksiškumą. Rinkimai kitais metais, įtempta situacija Kosovo šiaurėje, rinkiminė kampanija. Mes visi norėtumėme Serbijoje pamatyti vyriausybę po rinkimų, vyriausybę, kuri toliau eitų europiniu keliu. Ir mes visi norėtumėme prisidėti prie, prie to proceso ir jums padėti. Žinau, kaip nelengva bus surenti sėkmingus rinkimus, ir užsitikrinti proeuropietiškus rinkiminius šūkius. Tiesa, juk nebus lengva. Ir tai bus tam tikras jūsų politinio brandumo išbandymas. Tikiuosi, kad jums pavyks šiame nelengvame darbe. Na, aš norėčiau užduoti vieną klausimą Mes visi matėme ataskaitą ir panašiai, bet kaip jūs vertintumėte jūsų savo veiklos rezultatus? Kaip jums pavyksta įgyvendinti kriterijus? Tiesiog vertinant iš jūsų perspektyvos. Dėkoju. Puiku. Ačiū labai. Ponas Kačinas, kuris yra pranešėjęs Serbijos klausimų dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė ponė ambasadorė. Sveiki atvykę. Norėčiau Jūs pasveikinti dėl visko, kas buvo pasiekta Jūsų šalies, Jūsų valstybės per pastaruosius mėnesius ir aš norėčiau Jūs informuoti, kad mes ir toliau stebėsime Jūsų valstybėje daromą pažangą. Dėl to ir Serbijos pažangos ataskaitos pirmasis svarstymas vyks čia parlamente ir pažangos ataskaita bus patvirtinta kovo pabaigoje. Taigi per kitus tris mėnesius tikrai daug dėmesio skirsime šiai ataskaitai ir padės, stengsimės remti jūsų šaliai. Nuoširdžiai tikiu, kad po gruodžio 9 dienos jūs turėsite keturis kaimynus, kurie tuo metu bus de facto ES valstybės narės - Rumunija, Vengrija, Bulgarija ir Kroatija, ir dvi šalis kandidatės. Tačiau tikiuosi, kad jūs būsite trečioji šalis kandidatė tame regione, tai yra labai svarbu. Ir tikiuosi, kad Juotkalnyje irgi perėms vėliavą iš Kroatijos ir irgi pradės dėrybas dėl įstojimo. Aš turiu jums vieną klausimą. Prieš valandą su kolegom, kolegas Labadanu Petrovičiumi, kuris yra uh, vice, Kosovo vicepirmininkas, viceprezidentas kalbėjom apie susitarimus, kurių yra pas, pasiekta. Žinau, prieš, kad prieš keletą dienų jūsų teisės tarnyba parengė jūsų ministerijos poziciją dėl įgyvendinimo ir panašu, kad turime, turite daug išlygų dėl galimybės tą susitarimą įgyvendinti. Visi tikisi, kad jūs įrodysite, jog galite įgyvendinti visą tai, dėl ko buvo susitarta. Ir būtų mums labai naudinga išklausyti jūsų labai aiškaus, jūsų aiškios pozicijos, ar jūs esate sprendimo dalis ar problemos dalis, ar tikimės to, ką jūs galite įgyvendinti aš kaip Serbijos šalininkas, norintis gruodžio 9 dieną su jumis švesti, Noriu, kad jūs pasakytumėte, ar tai, ar tai įvyks ar ne. Dėkoju ponui Kačinui. Ponas Brokas. Prašau. Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Pone užsienio reikalų ministrė, man buvo labai įdomu jūsų klausytis. Galite būti tikras, kad ir mano frakcija tikrai vis dar tebesilaiko 2003 metų susitarimo tesalonikuose ir įsipareigojimų kurių buvo prisimta tuo metu ir manau, kad tai yra visų vakarų Balkanų stabilumo pagrindas. Mes visi suinteresuoti, kad stabilumas išliktų, kad ir toliau būtų išlaikytos tos paskatos skatinančios reformas šiuose šalise, reformoms, kurio, reformoms, kurios tikrai yra būtinos ir būtų prasmingos ne vienai Europos šaliai. Manau, kad tą reikia pasakyti ir mūsų kiekvienų, kiekvieno iš mūsų valstybėms ir žmonėms, kad tos reformos tai reiškia, kad bus daugiau demokratijos, daugiau ekonominės raidos, daugiau piliečių dalyvavimo, o ne tik tai nuolatos laikomasi tik tai to, ką ES liepia daryti. Taip, Europos perspektyva yra labai svarbus e, aspektas, kadangi Europa suinteresuota e, kova su nacionalizmu ir suinteresuota taikiu šio regiono vystimusi. Bet to bendradarbiavimas su tarptautiniu teismu yra vienas iš svarbių žingsnių, e, kuris priartino jūsų šalį prie Europos Sąjungos. Žinoma, ne visos sąlygos dar yra įgyvendintos, tačiau ta, tapus šalimi kandidatę bus dar galima taip pat daug ką nuveikti. Kandidato statusas dar nereiškia automatiškai tapimo nariu. Ir aš norėčiau pasiklausti, ką Jūs manote atsižvelgiant į kaiminystės perspektyvą, apie Kozovą ir apie kitas kaiminės. Be to, ką manote apie Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybės nebuvimą, e, Bosnija ir Hercegovina jau žada pralenkti Belgiją, kai dėl vyriausybės nesugebėjimo sukurti veiklios vyriausybės. Taigi, ką apie tai manote? Dabar kolega Vigenin, sako pirmininkas. и от името на социалистите и демократите. Čia ponė pirmininkė, ponė ministrė, socialdemokratų vardu norėčiau Jums padėkoti už tai, kas radote laiko su mumis pasidalinti savo nuomonę apie tai, kaip vystosi Serbija ir kokie yra jūsų lūkesčiai dėl tarybos sprendimo gruodžio 9 dieną. Atvirai kalbant, turime pripažinti, kad Serbija padarė daug pastangų per pastaruosius dviejus metus. Pamastykime apie tai, kokia situacija buvo pradžioje ir kiek mums pavyko nuveikti. Vyriausybės, premjero pastangos turi būti įvertintos, be jokios abejonės. Taigi turime tai pripažinti ir tai bus pripažinta, jeigu komisija suteiks jums šalies kandidatės statusą. Aš suprantu, kad tas laikotarpis buvo nelengvas ir Serbijos piliečiams. Manau, kad vienas svarbiausių dalykų, ką turėtų padaryti ES, tai paremti vyriausybę. Kaip ji sugebėjo suvaldyti piliečių lūkesčius. Ir aš manau, kad piliečiai nusipelnė ES vilties tapti ES valstybę ir gauti šalies kandidatės statusą. Nors tai bus ir nedidelis žingsnis, bet jis įkvėps viltį piliečiams, tai bus paskata Serbijai pradėti žengti plačesniais žingsniais įstojimo link. Nenoriu toliau pratesti tos analizės, aš manau, kad regionui labai svarbu, jeigu Serbija gaus tokį padrasinimą. Na, yra tokių skeptiškų valstybių, kurios skeptiškai vertina Serbijos pastangas. Ir mano klausimas būtų Štai koks. Jūs žinote, kokių signalų siunčia tos valstybės. Taigi, ką ketina daryti vyriausybė iki gruodžio 9 dienos, kad įtikintų tas skeptiškas valstybės remti komisijos pasiūlymą dėl Serbijos. Ačiū. Dėkoju ponui Vigeninui. Pone Lunaček. Minutė mezzo. Okay, yes. <laughs> Thank you, President. Well, I would also like... Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau pasveikinti Serbijos užsienio reikalų ministrą ir ambasadorę atvykusios į užsienio reikalų komiteto posėdį. Aš pritariu kolegoms, kurie teigia, kad gruodžio 9 ir sutinku su jumis, kad gruodžio 9 bus labai svarbi diena, ne vien tik tai Serbijai, bet ir visiems Balkanams. Kroatija pasirašys sutartį. Na, o Serbija, manau, irgi gaus šalies kandidatės statusą Jotkalnie pradės dėrybas. Taip pat pritariu tam, kad kurie sakė, kad, kad komisaras Fiulė pažangos ataskaitoje siūlo suteikti Serbijai šalies kandidatės statusą, tačiau turi būti padaryta pažanga, vedant dialogą tarp Serbijos ir Kosovo. Pone Jeremič, jūs sveikinote tą dialogo procesą ir teigiate, kad Serbija susitarė su Europos Sąjunga Niujorke dėl to prie, daugiau nei prieš vienerius metus ir jūs labai pozityviai vertinote situaciją, bet man čia kilo problemų. Nes kiek žinau, visai neseniai tie susitikimai vėl pradėti renkti ir tie susitarimai nuo, birželio, nuo Liepos pradžios nebuvo įgyvendinami Serbijos. Norėčiau sužinoti, kaip jūs galėtumėte paaiškinti, kodėl jūsų dėrybos su ponu Stefanovičiumi Liepos mėnesį blokavo dėrybas e, dėl muitų žymių. Ta turėjo Serbija padaryti jau kur kas anksčiau, taigi įgyvendinama yra labai vangiai. Ir aš norėčiau, kad jūs pasakytumėte, kaip bus įgyvendinamas civilinis registras, kadastras ir visos kitos, e, visi kiti klausimai išspręsti, nes be to aš manau, kad kils daug problemų ir valstybių narių vyriausybės gali kelti išlygas dėl šalies kandidatės statuso Serbijai. Įgyvendinimas yra labai svarbus, susitarimų nepakanka. Ačiū. Grazie, onorevole Lunacek, onorevole Tannok. Per favore, un minuto. Dėkoju, ponė Lunačiak, ponas Tanek, pusantros minutės. Ačiū, sveikinu užsienio reikalų ministrą čia atvykusi. Aš irgi norėčiau pasveikinti jūsų valstybę dėl ekonominio augimo ir geresnės valdysenos, nors yra tam tikrų išlygų dėl privatizavimo procesų skaidrumo, ypatingai tiek tolo mano rinkėjams Londone. Ir tai, kad jums pavyko aukti, nepaisant nepalankaus vėjo, tarptautinio nepalankaus vėjo, su kuriuo teko susidurti dėl uh, pasaulinės tarptautinės krizės ir ypatingai krizės čia eurozonoje. Mano frakcija pritarė jūsų teisę tapti šalimi kandidatę, ko galima greičiau. Šalia Juotkalnijos ir Makedonijos visos tos šalys turi pradėti dėrybas, ko galima greičiau. Tai, būtų, taip, tai turėtų būti dėlėme pasaulyje, tačiau yra tam tikrų kliūčių dėl Makedonijos. Dėl Kroatijos viskas kaip jau ir aišku, tačiau šalia to yra nemažai to nuovargio nusivylimo plėtra. Eurozonos krizė, matyt, susilaukė daugiausia dėmesio įvairių žemynų lyderių dėmesio ir taip pat reikalingas ilgalaikis reformų procesas jūsų valstybėse, kol būtų galima kitai Balkanų valstybė leisti įstoti į Europos Sąjungą. Tačiau aš norėčiau grįžti prie Belgrado Pristinos, Pristinos dialogo. Uh, Barnienė Ašten ir Cooper e, vadovauja šiam procesui. Kokių kon konkrečių rezultatų tikitės iš šių dėrybų? Kol kas e, matau labai nedaug. Ir pritarėte mano asmeniniai nuomoniai, kad tarptautinė bendruomenė greičiau ar vėliau, anksčiau ar vėliau, jie pritruks kantrybės finansuoti tą buvimą, atstovavimą, buvimą Kosove. Ir e, vėliau ar anksčiau kažkoks turėtų būti pasirašytas susitarimas žemė mainais už taiką. Grazie, onorevole Tanok. Onorevole Se... Dėkojame kolegai Tanok. Toliau ponas Severin, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Serbijos pažanga, jos lūkesčiai, mūsų lūkesčiai, daug kas priklauso ne, ne tik nuo šalies vyriausybės, bet ir nuo šalies žmonių nuotaikos, nuo Serbijos visuomenės. Ir mano klausimas štai koks. Ar jūs galėtumėte galbūt plačiau pakomentuoti apie tai, kokia vyrauja nuotaika Serbijos visuomenėje ir kaip serbai vertina Europos Sąjungos atsiverimą Serbijai? Ar tai atitinka toms pastangoms, kurių ėmėsi Serbija? Ir dar vienas, dar manau, kad tą klausimą reiktų atsakyti, vertinant ir generolom Lavičiaus e, teismo kontekste. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti? Grazie, onorevole Severin. Onorevole Ko. Ačiū, ponė Severin. Ponė Kop, Serbijos, šešėlinė pranešėja Serbijos klausimų. Paprašysiu, kad kalbėtumėt nelgiau vienos minutės. Taip pat norėčiau pasveikinti ministrą. Ir visų pirma, noriu pasveikinti Serbiją su pasarysiais metais pasiektą pažangą tiek demokratizavimo, tiek sutaikymo procese, tiek ir kai kalbame apie bendradarbiavimą su žmogus teisėsmu. E, E, klausimas jie su Kosovo. Kadangi dialogas atsinaujina ir mes e, girdime apie tam tikrus e, pažangius poslinkius, tačiau kartais informacija iš žiniasklaidos ir kitų šaltinių taip pat yra ir labai prieštaringa. Gal galėtumėte pristatyti, kaip Jūs matote iš savo perspektyvos faktus ir kaip žvelgite į ateitį šiame procese? Ar galima tikėtis naujų pažangių poslinkių? Ačiū. Toliau vienai mintai ponas Kovačiau. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę Europos parlamentą. Aš manau, kad parlamentas palaikys jūsų demokratiją ir reformas orientuotą darbo tvarkę. Taip pat tikimės, kad ir po rinkimų 2012 metais Serbija tęs savo proeuropinę politiką ir Serbija ilgainiui turės ne tik tai valstybės kandidatės statusą, bet e, netrukus taps ir pilnateisė nare. Noriu iškelti klausimą grindžiamą mano paties valstybės Bulgarijos karčia komunistinė praeitimi. E, aš jūsų esu klausęs e, kažko panašaus kaip e, užsienio reikalų ministro. Ir noriu paklausyti dar kartą. E, kaip jūs e, vertinate arba kokios pozicijos laikos jūsų vyriausybė praeities atžvilgių, būtent kai kalbama apie specialiasias policijos pajėgas, saugumą, Serbijos saugumą, ar jūs ketinate atverti archyvus, le, užtikrinti prieigą prie archyvinės medžiagos? Uh, E, susijusi taip pat ir su e, duomenimis, kurie mm, liečia Makedoniją, buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, kitas buvusias Jugoslavijos Respublikas. E, Nesiniai E, taip pat ką Jūs galėtumėte pridurti dėl e, pono Lavrovo, Rusijos užsienio reikalų ministro pareiškimo dėl Serbijos piliečiams galimo, e, Rusijos pilietybės galimo sutikimo? Ponas Palėskis. Jūsų pareiškime, ministrė, Jūs minėjote, kad Kosovas delikatus klausimas. Tai tą temą aš irgi norėčiau užduoti klausimą. Kaip žinome, Rusija ieško ir randa tam tikras paralelės vertindamas situaciją ir statusą Kosove ir, šiaurė, ir pietų Osetijoje bei Abhazijoje. Norėčiau paklausti, kaip e, Belgradas vertin, vertina ES šalių pozicijas šio klausimu dėl Osetijos ir, ir Abhazijos, kurios ne visai sutampa, ir kaip šiuo, e, šiuo aspektu e, Belgradas komunikuoja su Rusija ir apskritai kaip santykiai su Rusija. Ačiū.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 Ministre, turiu Jums du klausimus. Serbija tikrai imas rimtų žingsnių siekdama narystės Europos Sąjungoje. Aš noriu paklausti apie Kopenhagos kriterijus, kuriuos reikia įgyvendinti, norint tapti Europos Sąjungos nariu. Labai svarbu, kaip šalis sprendžia konfliktus. Jau bus, buvusiame posėdėje klausiau dėl situacijos Sanžake, jūs sakėt, kad padėtis ten yra rimta. Noriu paklausti, kaip jūs ketinate išspręsti šią problemą. Tai kaip šalis reaguoja į tokias situacijas, rodo aiškiai, ar ta šalis galės veikti ES sąlygomis ar ne. Kitas dalykas, kitas klausimas, man susidaro įspūdis, kad pastaruoju metu labai padaugėjo atvejų iš Serbijos žmogaus teisų teisme. Gal galėtumėte rasti kokį nors paaiškinimą, kodėl tuo atveju pastaruoju metu tiek daug. Dėkojame poniai Bos, Boskur. Dabar likusi laiką, kurio nėra labai daug, skirsime Serbijos užsienio reikalų ministro atsakymams į tą daugybę klausimų, kurie jam buvo užduoti. Ačiū. Ir tikiuosi, kad man pavyks atsakyti į daugumą klausimų, e, kurie čia nuskambėjo, nors tiesą sakant, jų buvo tikrai daug. E, Pradėsiu nuo lengviausio klausimo, to, kurį uždavė panas Kukan. Kitaip sakant, koks yra mūsų požiūris ir panašiai. Na, atleiskite, kad aš subjektyviai atsakinėsiu, nes be abejo aš atstovauju tą pačią vyriausybę, apie kurias klausite. Tačiau galiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų rimtai ir sunkiai stengiamės. Galbūt iš šalies vertinimai yra objektyvesni, galų gale yra daug vertintojų ir panašiai, tačiau manau, kad neblogas atskaitos taškas būtų Europos komisijos nuomonė. Europos komisijos nuomonė visų pirma sakoma, kad Serbija vykdo savo įsipareigojimus, kurie nustatyti, e, kurie numatyti e, stabilumo ir asociacijos sutartyje. Nėra lengva kartais e, laikyti šitų įsipareigojimų, tačiau mes iš tikrųjų stengiamės ir gavę šansą. E, Serbijos žmonės, vėlgi per. E, jeigu, jeigu Serbijos žmonės per rinkimus suteiks mums e, tolesnės galimybės, mes tęsime šitą procesą, mes tęsime taip pat ir sutaikinimo procesą. Aš manau, kad e, per pasarus porą metų iš tikrųjų buvo žengti beprecedentiniai žingsniai, kalbant apie Balkanų sutaikinimo procesą. Ir mes ketiname laikytis savo įsipareigojimų, laikytis savo įsitikinimų ir strateginių tikslų. Ar tai atvers mums europinė, europinės narysės perspektyvą ar ne, manau, kad uh, dabar per anksti atsakyti šį klausimą, tačiau bet kuriuo atveju Serbijos europėjimas, jos priderinimas prie Europos teisino, reglamentų, taisyklių, standartų, ne tik tai Serbijos, bet visų vakarų Balkanų, turėtų būti prioritetas nepriklausomai nuo politinių sunkumų, kurie gali iškilti. Taip pat pamėginsiu atsakyti e, keletą klausimų, kurie buvo panašus, tačiau pirmiausia norėčiau padėkoti Vanu Kacin dėl, dėl jo e, tvirto įstikinimo, jog Serbija turi europinę ateitį. E, aš manau, kad e, mes tikrai stengiamės būti sprendimo dalimi, o ne problemos dalimi. E, ir šio požiūriu manau, kad mes visi esame vienoje apkasų pusėje. Um, sustarimai, kurie jau sudaryti ir taip pat kuriuos ketinam pasirašyti ateityje, vykstant dialogui tarp Belgrado ir Pristinos, jie turėtų būti e, paremti taisyklėmis, įstatymais, kitais teisės aktais, jie turi būti suderinti su Serbijos konstitucija, jie turi taip pat atitikti Serbijos įstatymus. Europos komisija savo visą mano nuomonę sako, jog Serbijos konstitucija ir teisinė struktūra iš esmės atitinka Europos principus ir standartus, o Serbijos institucijos yra gerai išvystytos. Taigi turėtumėm gerbti ir tas institucijas, ir savo įstatymus, ir konstituciją. Aš manau, kad viena iš kertinių Europos vertybių būtų būtent e, taisyklių laikymasis. Taigi, kad ir ko mes siektume, mes visur turime stengtis laikytis taisyklių ir įstatymų. Mes ir mėginsime tai daryti maksimaliai. Ypač turint omeny, jog mm, deramas dėl to, kaip įspręsti šią iš tikrųjų labai delikačią, labai subtilę problemą. Aš manau, kad mm, yra šansų, jog dialogas pavyks. Kol kas jisai buvo sėkmingas. Ir daug klausimų jau išspręsti šiame dialoge, be abejo liko dar daug neįspręstų problemų. Aš norėčiau, kad e, daugelis tų klausimų būtų buvę išspręsti iki vienašališkai prieštinai paskelbent nepriklausomybę, tada būtų buvę daug lengviau rasti įvairius sprendimus. E, tačiau bet kuriuo atveju leiskite jum priminti, jog būtent 28 valstybės sugebėjo susirinkti bendrai ir kelios valstybės laikosi vienos pozicijos, 22 šalis laikosi kitokios pozicijos šiame dialoge dėl Kosovo nepriklausomybės, tačiau visi turbūt siekia rasti sprendimų, kurie leistų gal galia normalizuoti šios teritorijos gyventojų gyvenimą. Uh, mes nemėginame tiesiog įrodyti, jog Kosovas yra nepriklausoma valstybė. Kita vertus, tai taip pat nėra kažkoks tai renginys skirtas įrodyti, jog Kosovas yra neatsiema Serbijos dalis, kuri laikosi mūsų konstitucijos ar mūsų įstatymų. Jeigu mes uh, e, ieškosime realiosios problemos sprendimą, jeigu rasime bendrą pagrindą darybams, tada ir toliau uh, e, sulauksime sėkmės, kaip jau sakau. Uh, mes neturime stengtis vien tik tai rodyti, kad viena ar kita pusė yra teisios. Mes stengiamės pirmiausia normalizuoti padėtį, normalizuoti ten gyvenančių žmonių gyvenimą. Nepaisant to, yra politinių prieštaravimų, kurie vėlgi turi teisę būti ir kurie atspindi atitinkamai mūsų demokratinių visuomenių nuomonę. Uh, atsakant ponui Broks. Jo klausimą, jis atrodo išėjo, tikiuosi, kad kas nors jam perduos mano atsakymą, anksčiau ir vėliau. Serbija aktyviai dalyvauja regionų iniciatyvose ir e, žengia ne vieną rimtą žingsnį, skatindama susitaikinimo procesą. E, vėlgi tai galiu e, pacituoti iš komisijos nuomonės. Serbija dalyvauja visose Balkanose veikiančiose e, regionėse bendradarbiavimo organizacijose, tiek Centrinės Europos iniciatyvoje, tiek Pietų Europos iniciatyvoje, tiek panašiai. Kol kas jokių nusiskundimų dėl mūsų pirmininkavimo šiose organizacijose nebuvo, nepaisant to fakto, kad e, tebe turime nespręstų problemų. Vis dėlto mes e, šiame sudėtingame kontekste sugebėjome pirmininkauti taip, kad niekas dėl nieko nesiskundė. Ir tai, manau, jau yra neblogas požymis, neblogas rodiklis to, kaip mes rimtai vis tik tai žiūrime į savo vaidmenį regione. Ir kaip mes uh, matome mūsų regiono dalies ateitį. Kalbant apie Albanijos opoziciją, Galiu pasakyti, kad mes e, laikomės vienreikšmiškos pozicijos. Mes gelbėme, gerbėme bet kurios valstybės, kuri yra jungtinių tautų narė, teritorinį vientisumą. Mes e, laikomės jungtinių tautų hartijos ir e, baigiamojo Helsinkio akto. Kita vertus, Serbija taip pat turi teisę į savo suverenumo gerbimą. Ir mes nedarome jokių išimčių. Ir tą galima būtų pasakyti bet kurios valstybės atžvilgių, turbūt bet kurios pasaulio valstybės atžvilgių. Atsakant į ponės Loničią klausimą dėl e, gyvendinimo, aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų e, sudarėme su labai sunkiais dalykais. E, kadangi, na, kai vyksta darybų procesas, tikimasi, kad problemas, kurios iškyla tame regione, bus keliamas darybų procese. E, turbūt nėra teisinga siūsti karinės paėgas tada, kai darybos įstringa, kas atsitiko e, Liepos 25. Tai buvo, kad e, specialieji Prištinos daliniai, nieko neinformavus, nieko neperspėjus, bet, bet jau ne, neperspėjus Eloks, e, Keifo ir kitų pagrindinių tarptautinių organizacijų, šios paėgos buvo permetamos iš šiaurinio Kosovo dalį. Ir tada kyla klausimas, ar problemas sprendžiamas dialogo būdu, ar siunčiant karinės paėgas. kada iškyla problemų dialoge. Na, šiaip ar taip mes neišėjome pasivaikščioti į parką, mes tengiamės įspręsti problemas, kurios kaupėsi ilgai, kurios kaupėsi per daugelį metų. Ir jeigu vienas darybų ratas neleidžia priimti sprendimo, kuris patiktų e, viena iš darybinių šalių, e, tai nereiškia, kad reikia siūsti kariuomenę jie pasimtė kariuomenę ir tai e, sukėlė sumaišti e, visame šitame regione, būtent šiaurinėme regione. Ir tada be abejo gyventojai buvo išprovokuoti, blokuoti kelius ir imtis kitų priemonių. Šiaip ar taip 97 procentai šios teritorijos gyventojų labai aiškiai e, įsivaizduoja savo ateitį. Tai yra likties dalis. Ir jeigu bet kada, kai jums nepatinka dialogo rezultatai, jūs siūstė kariuomenę, nežinau, ar toli iš tikrųjų taip nuvažiuosime. Taigi, kas nutiko Liepos pabaigoje? Sus, buvo, buvo sukurta situacija, kada staiga stabilumas buvo um, stipriai susviravęs. Ir tokiu, tokiam sąlygom iš tikrųjų nebuvo realu tikėtis, kad bus įgyvendinti tie sustarimai, kurios pavyko pasiekti dialogo metu. Dauguma mūsų pajėgų tada buvo mestos būtent tai e, kriziai spręsti. Ir tai buvo išprovokuota armijos sterpimo, e, kas vėlgi nebuvo derinta su nieko. Taigi, kaip aš sakiau, tam tikrų klausimų e, tam tikrų sutarimų gyvendinimas jau baigtas, e, tačiau kiti dalykai strigo dėl vienašališkų prištinos veiksmų. Dabar vėlgi grįžome prie dialogo, kalbame, kaip toliau reikėtų įgyvendinti vienus ar kitus sutarimus. Mes turime specialias darbo grupės, kurios uh, dirba dėl sutarimų gyvendinimo. Ir mes iš tikrųjų esame pasiryšę toliau uh, judėti į priekį taikos procese, e, e, remdamėsi e, be abejo gerą valią ir laikydamėsi geriausių europinės praktikos standartų bei vertybių. Na ir visiškai atvirai. Įsipareigojimas tai padaryti nėra siejamas vien tik tai su mūsų europinė perspektyva. Mums to reikia vien tam, kad gyvenimas normalizuotųsi, kad būtų sukurtas stabilumas mūsų regione, mūsų pasaulio dalyje. Šios problemos išsprendimas nebūtinai paspartins mūsų stojimo į ES procesą. Turbūt būtų labai kvaila ar naivus tikėtis, kad vien sprendus Kosovo problemą, Serbija staiga greičiau įstos ES. bet mes visi vien esam pasiryšę išspręsti šias problemas, kaip mes buvome e, pasiryšę išspręsti problemą dėl bendradarbiavimo su Hagos tribunolu. Mes irgi jau tada žinojame, kad e, vien tik šių problemų sprendimas nepriartins mūsų prie narysės Europos Sąjungoje. Mes tai padarėme tiesiog to, kad tai mums patiems buvo reikalinga. Mums to reikėjo savo pačių piliečiams. E, mes žinojame, kad e, tas procesas neprieitins mūsų stojimo datos, e, galbūt kai kurie piliečiai mąstė kitaip, bet mes padarėme tai iš įstikinimo, kadangi sutaikinimo procesas pirmiausiai turi būti grinčiamas tiesos atkūrimu. Ir tie, kas padarė nusikaltimus, turi už tuos nusikaltimus sumokėti. Panašiai ir su Kosovu. Mes žinome, kad Kosovo problemos sprendimas nepaspartins mūsų stojimo proceso, bet mes turime išspręsti šią problemą, kadangi niekas nenori išaldyto konflikto savo teritorijoje. Ir mes esame pasiryžę spręsti šią problemą taikiomis diplomatinėmis priemonėmis, kaip tai darėme ateitie. Mm, taip darėme praeitie. Aš kalbu be abejo tik tai apie mūsų vyriausybės kadenciją. Kažkas kėlė klausimą, ar kada nors pasaulyje pritruks kantrybės. Na, mes negalime savo leisti prarasti kantrybės, kadangi mes neturime kur dingti, tai yra mūsų pasaulio dalis, mūsų, mūsų gyvenamas žemės ir iš jų mes nieko nepastrauksime. Taigi, jeigu norime taikos ir stabilumo savo pasaulio dalyje, e, kaip tai yra likusioje Europos dalyje, mes turime kažką tai padaryti jeigu kalbame apie teritorinį padalinimą, mes pasakome prieš valstybių skaidimą. Nepritartume ne vienos valstybės skaidimai pasaulyje, įskaitant ir mūsų, tai yra Serbijos. Ir dėl to mes be abejo nesidžiaugiame, kada Kosovas paskelbė nepriklausomybę pilietybės, e, Rusijos pilietybės e, suteikimo galimybę serbams Kosove. Aš manau, kad šitas prašymas buvo neteisingai interpretuotas. Aš manau, kad žmonės šiuo atveju e, negalvoja rimtai apie migravimą į Rusiją, apie galimą gyvenamos vietos pakeitimą. Jie paprasčiausiai jaučiasi neapsaugoti. Taigi iš esmės tai buvo kreipimasis e, prašant apsaugos. Kodėl jie jaučiasi nesaugus? Na, tai yra rimtas klausimas, kuriam be abejo reikėtų daug daugiau laiko. Tačiau tikrai Kosovo serbai akivaizdžiai nesijaučia saugus. Kitaip masiškai turbūt tokių prašymų tikrai nebūtų nuskambėję. Na, o kai dėl planų ateičiai. Mūsų planai ateičiai būtų na, šiame dialogė išlaikyti tą pačią liniją, laikytis įsipareigojimų. Ir nepriklausomai nuo to, kokia bus ateitis, e, artėjant prie ES narystės, aš manau, kad bet kuriu atveju priimant įstatymus, taisyklės, reglamentus, kurie suderinto mūsų teisiną su akikomenter, vis tiek tai yra neišvengiamas mūsų šalies kelias ir mes tai darysime. Be abejo, klausimas yra, kiek mes atrodysime patikimi šiame procese, kiek mums patikės. Na ir manau, kad ta prasme gruodžio 9 sprendimas galėtų suteikti labai gerą impulsą. Na ir dar vienas mėginimas atsakyti dėl e, e pietinės šalies dalies, dėl Sančiako įvykių. Mes stebėme šioje Serbijos dalyje radikalaus islamo suaktyvėjimą. Yra tam tikrų religinių lyderių šioje Serbijos dalyje, kurie iš tikrųjų naudoja labai radikalią, labai kietą retoriką ir kursto e, neapykantą bei nestabilumą šioje dalyje. Taigi mes stengiamės dirbti su piliečiais, su vietos valdžios institucijom. Mes e, norime užtikrinti harmoningą sambuvį tarp visų e, etinių grupių, religinių grupių ir panašiai. Ir aš labai tikiuosi, kad būtent laikantis įstatymų ir įtraukiant gyventojus mes e, sugebėsime apriboti tokių ekstremistų veiklos galimybės. Tačiau reikia pripažinti, kad ekstremistų šioje pasaulio dalyje netrūksta. Atsakant į klausimą dėl e, rumunų mažumos, dėl blakų. Prezidentas Vačesku neseniai lankėsi Serbijoje, vizitas buvo labai sėkmingas, mes daug diskutavome šio klausimu. E, Ir dabar bendradarbiaujame dvišalių pagrindų su Rumunija, stengdamiesi užtikrinti, kad mm, problemas ateitie būtų spręstas. Kol kas Serbijos ir Rumunijos santykiai iš tikrųjų yra geri, grindžiami dvišalės kaiminystės principais ir mes ateityje be abejo nagrinėsim šią problemą. Tačiau e, suprantu rumunų poziciją, rumunų vyriausybės poziciją šio klausimą. Na, Noriu padėkoti už jūsų e, skirtą laiką. Oi, atleiskit. E, dėl archyvų gražinimo turėsiu turbūt e, susiekti su jumis atskirai per ambasadą, galbūt šiuo metu neturiu domenų apie archyvų gražinimus. Be abejo, tai yra komunistinės praeities šešėlį Serbijoje. Ir vėlgi klausimas yra subtilus. Savo šalyje mes buvome laimingi, kad na, nepatyrėme tokios priespaudos kaip kai kuriuose kitose valstybėse. Vis dėlto tai yra aktuolus klausimas, tai yra klausimas, kuriam reikia, kurį reikia spręsti labai rimtai ir mes tikrai stengsimės e, rasti tinkamą atsakymą. Tačiau e, jeigu aš e, mėginčiau toliau plėtoti šitą temą, toliau vystyti šitą temą, bijau, kad e, informacija nebūtų tokia tiksli, kaip man norėtųsi. Na, dėkoju jums visiems dar kartelį, dėkoju, kad dometės mūsų regionų, mūsų pasaulio dalimi. Aš suprantu, kad, e, ne, kad jūsų institucija ne, nepriminės tiesiog nesprendimo gruodžio 9, tačiau mes be abejo būsime dėkingi už jūsų palaikymą šiam procesui. Ačiū, ponė ministrė. Jūsų pageidavimas, kad gruodžio mėnesį jums būtų išreikštas pritarimas, pripažinimas, yra ir mūsų noras. Taip pat kviestume atvykti į parlamentą kitais metais ir jūsų parlamentinė delegacija. Mes tikė, tikimės, kad galėsime tęsti šį dialogą. Mes labai vertiname jūsų šalies institucijų darbą artėjant prie Europos ir noriu Jums padėkoti